That... Prašyčiau atkreipti dėmesį, kad vertimas suteikiamas į visas ES oficialiasias kalbas. Tačiau jūs turite pasirinkti teisingą kanalą savo kalbai. Prašom atkreipti dėmesį tai. Mm. Eh, Kaip parlamento moterų teisų komiteto pirmininkė ir lydžių, lyčių lygybės komiteto pirmininkė, labai džiaugiuosi turėdama galimybę mūsų komitetui e, globojant pasikviesti šį renginį parlamento pirmininką Jerzy Būseką. Šiltai sveikinu Jūs čia. Labai džiaugiamės, kad parlamento pirmininkas Buzekas prižadėjo e, pasakyti įžanginę kalbą, kurią pradėsime Tarptautinės moters dienos pažymėjimą 2011 metais. Mes e, labai e, laukiame pono Buzeko kalbos, norėsime išklausyti jo nuomonių, idėjų apie lyčių lygybės politiką, ypač čia, Europos parlamente ir visoje Europos Sąjungoje. Šiltai sveikiname Jūs čia, žodis Jums. Dėkuoju, ponė Svensson, gerbiamas kolegės, gerbiami kolegos. Europos parlamente labai didžiulis įvykis, kad mes galime pasveikinti Jūs atvykus į Europos parlamentą. Tai puikus momentas, kadangi prieš šimtą metų situacija pasikeitė. Pasikeitė aplinka Europoje, Europoje kadangi buvo įkurta Tarptautinė moterų diena. Kaip ponė Svensson jau pasakė, šiame parlamente Čia galima girdėti visas kalbas, tai yra užtikrinama kalbų lygybė, taip pat būtina užtikrinti ir lyčių lygybę, tačiau tai nėra taip paprasta. Dabar mes naudojamės 23 oficialiomis kalbomis ir aš norėčiau kalbėti dabar savo gimtają kalbą. Pone Svensen ponė Robinson, ponė Fonten, gerbiami kolegos iš parlamento, gerbiami svečiai, gerbiamos kolegės. Ši diena yra labai svarbi po to, kai pradėjome švęsti Taptautinę moters dieną, pasaulis iš esmės pasikeitė. Mes Žinome, kad anksčiau moteris buvo persekiojamos ir kaip jos kovodamos už savo teises jas išsikovojo. Mes turime pripažinti, kad daug kas pasikeitė, bet yra daug problemų, kurios išlieka profesinėje srityje, politinėje srityje ir yra daug klausimų, kuriuos reikia spręsti, kadangi ne visur yra užtikrinama lyčių lygybė ir teisingumas. Moteris anksčiau turėjo išsikovoti teisę dirbti, o dabar jos turi kovoti už tai, kad jos galėtų už tą patį darbą gauti tą patį atlyginimą. Tas pats pasakytina ir apie moterų teisę balsuoti prieš dešimtmečius, kartais netgi prieš šimtą metų kai kuriuose valstybėse tokios teisės buvo iškovojamos palaipsniui, tačiau dabar ta lygybė dar nėra pasiekta visapusiškai. Kai kur yra numatomos kvotos aukštose postuose, o pavyzdžiui, Lenkijos parlamente yra numatytos konkrečios kvotos moterus, moterims ir aš džiaugiuosi tuo pasiekimu. Aš matau kolegių iš parlamentų ir parlamento ir jie gali patvirtinti, kad yra daug pasiekta, tačiau dar yra galimybių gerinti moterų situaciją. Šiandien mes kalbame apie moteris politikoje. Mes žinome, kad moteris politikoje gali apskritai pagerinti situaciją visuomenės gyvenime, jos gali daryti poveikį leidžiant nacionalinius ir ES teisės aktus. ir jos gali atspindėti, atspindėti pačius svarbiausius, jautriausius visuomenės klausimus. Piliečiai gali tikėtis iš moterų politikių tų sprendimų, kurie yra labiausiai reikalingi visuomeniai. Galima pateikti įvairiausių moterų politikių sėkmės pavyzdžių. Lyčių lygybės principas užfiksuotas jau Romos sutartyse, o dabar atsispindi ir pagrindinių žmogaus teisių hartijoje. Aš norėčiau pateikti keletą statistinių duomenų apie situaciją šiandien. Kalbėdamas apie Lenkijos vyriausybę, turėčiau pasakyti, kad 50 moterų užima aukščiausius postus politikoje ir vyriausybėje ir tai yra labai didžiulis skaičius, tiesiog rekordinio dydžio skaičius Lenkijos istorijoje. Šiandien mano kabinete, kabineto vadovė yra, vadovė, vadovė yra moteris ir moteris čia Europos parlamento administracijoje sudaro 45 procentų ir tarp visų administracijos darbuotojų yra apie 60 procentų moterų. Žinoma, užimti kiekvieną postą reikia turėti ir profesionalių žinių ir moteris tokių žinių turi. Tai labai svarbu. O parlamente, reikėtų pripažinti, taip pat yra pakankamai daug moterų, 35 procentai, bet e, viskas priklauso nuo nuostatų, kurios vyrauja valstybėse narėse, kuriamis yra vadovaujamasi organizuojant rinkimus. Europos parlamentarai renkami kiekvienoje valstybėje. Todėl aš norėčiau paraginti jūs, kad būtų keičiami jūsų rinkimų įstatymai ir kad po trejų metų, kai vėl vyks rinkimai į parlamentą, kad bent 50 procentų moterų būtų euro, išrinktų europarlamentarėmis. Mes negalime nieko pakeisti Europos parlamente. Tai jūsų prerogatyva. gal, kalbant apie aukščiausio lygio o, pareigybės pačiame parlamente, reikėtų pasakyti, kad moteris užima 40 procentų. Tai yra moteris biurų vadovės, taip pat kvestoriai, taip pat komitetų e, pirmininkės. Taigi 40 procentų svarbiausių parlamento pareigybių užima moteris. Tai labai geras rodiklis, kadangi moterų yra 35 procentai, kaip minėjau, parlamentarių, o 40 procentų pagrindinių pareigybių užima būtent jos. Tačiau to nepakanka. Statistika ne visada pasako visą esmę. Žinoma, lyginant su nacionaliniais parlamentais, mūsų situacija, moterų situacija parlamente yra geresnė, tačiau siekti dar turime ko. Todėl mes ketiname ir pageidaujame, kad moteris būtų dar aktyvesnės. Tai būtina mums visiems, visiems Europoje norėdami vaidinti kuo svarbesnį vaidmenį pasaulio mastu, galvodami apie krizę. Taip pat turime atsižvelgti tai, kad moterys dar yra ir motinos. Jos aktyviai dalyvauja profesinėje veikloje, todėl turime pagalvoti apie e, sutrumpintą darbo laiką, lankstų darbo grafiką, kad moteris turėtų laiko ir galimybių e, pasirūpinti savo vaikais. Taip pat turime užtikrinti kad ir vyrai galėtų imtis pareigų šeimoje, prižiūrėtų vaikus, tačiau dažnai jie neturi tokių galimybių dėl savo profesinės veiklos. Todėl mes turime pasistengti pakeisti situaciją, jeigu norime, kad Europos neištikrūtų demografinė krizė. Reikia pripažinti atitinkamai tą darbą, kuris yra atliekamas namuose, šeimose, kuriuose yra keletas vaikų, kadangi tas namų ūkio darbas yra pakankamai sunkus, gal netgi sunkesnis ir tą veiklą taip pat reikia įvertinti kaip visuomeniai svarbę veiklą. Į tai reikia atkreipti dėmesį taip pat verslas. Kita tema. Prieš keletą dienų kartu su komisijos vicekomisare Reding paskelbėme straipsnį, kuriame raginame įmonės padidinti moterų skaičių, moterų e, dalyvaujančių verslo veiklos valdyme skaičių. Tai yra kita sfera, sfera, kurios turime imtis artimiausių metų. Ir švenčiant šimto metų moters dienos jubiliejų, aš norėčiau pasveikinti jūs visas, visas, kurios per tą laikotarpį pasiekė labai daug dar išlieka labai daug iššūkių. Dar nėra užtikrinta pakankama lyčių lygybė nei Europoje, nei už Europos ribų. Mes puikiai žinome, kokia situacija kitose valstybėse ir mes turime dirbti toliau siekdami bendrų tikslų. Taigi, švesdami šį jubiliejų, mes turime pripažinti, kad reikia nuveikti daug darbo ir aš linkiu Jums kuo geriausios sėkmės. Ačiū. O dabar aš norėčiau perduoti mūsų komiteto ir visų dalyvių didžiulę padėką už jūsų įkvepiančią įžanginę kalbą šiandienos seminare, pažymint e, Tarptautinę moters dieną. Be abejo, mūsų laukia labai daug e, iššūkių Tačiau mes darbe nepailsime ir aš manau, kad mes kartu galėsime pasiekti geresnių rezultatų. Aš esu tuo tvirtai stikinusi. Šiltai dėkoju, ponė Buzikai. O dabar norėčiau pasveikinti šiame renginyje e, Mary Robinson. Džiaugiuosi turėdama tokią galimybę. Tai buvusi Airijos prezidentė. Taip pat sveikinu ponę Nicole Fontaine, kuri anksčiau buvo mūsų Europos parlamento pirmininkė. Taip pat džiaugiuosi matydama čia daugelį nacionalinių parlamentų narių, net ir valstybių kandidačių parlamentų atstovų ir atstovų. Turime ir Europos parlamento narių. Šiltai sveikinu visus iš čia, kaip ir kitus šio renginio dalyvius. Mūsų laukia labai įdomi ir e, konstruktyvi diena visiems kartu posėdžiaujant. Jau e, prieš keletą metų mes pradėjome tradiciją susirinkti čia Tarptautinės moters dienos progą ir ją pažymėti. Mes pasikeičiame patirtimi, geriausiais e, darbo įpročiais ir kartu aptarėme bendrus tikslus e, lyčių lygybės srityje dirbant. Kaip pirmininkas Buzekas ką tik sakė, Europos e, Sąjunga e, šiemet pažymi ypatingą progą. Šimtas metų praėjo nuo tos dienos, kai pirmą kartą Tarptautinė moters diena buvo pažymėta. Ir aš šiandien labai uh, sujaudinta esu dėl to, kad turime galimybės prisiminti tas moteris ir tuos žmonės, kurie prieš šimtą metų pradėjo dirbti lyčių lygybės klausimais, pradėjo stumti tas problemas į paviršių ir kalbėti apie moterų teisės. Manau, kad labai svarbu yra tai, kad šiandien prisimename tuos, kurie dirbo mūsų labui, kurie dirbo prieš mus ir kurie e, parengė dirbą mūsų veiklai. Aš manau, kad mes e, E, turime būti dėkingi e, tiems pionieriams už tai, kad jie e, iškėlė lyčių lygybės klausimus. Pirmą kartą Tarptautinė moters diena buvo pažymėta Austrijoje, Danijoje, Vokietijoje ir Šveicarijoje 1911 m. kovo 9 d. Ir beveik milijonas vyrų ir moterų dalyvavo pažymint Tarptautinę moters dieną tais metais. Tarp jų reikalavimų buvo moterų teisė dirbti, balsuoti, e, mokytis, viešai išreikšti savo e, norus ir nutraukti moterų diskriminavimą. Tuo metu e, tie klausimai buvo aktualiausi. Tačiau mažiau Praėjus mažiau negu savaitėj po to masinio renginio įvyko labai tragiškas renginys. E, daugiau negu 40 e, dirbančių moterų žuvo įvykus tragiškam, tragiškai nelaimiai gaisrui e, New Yorko mieste. Dauguma tų moterų neteko gyvy, e, dauguma netekusių gyvybės moterų buvo moteris italės ir e, žydės, e, migrantės. Ir po to Junktinėse Amerikos e, valstijose moterų dienos e, pažymėjimas įgavo ypatingą atspalvį. Ir moterų darbininkių e, darbo sąlygos e, buvo kur kas plačiau pradėtos varsyti politinių lygių, lygių ir įstatymuose e, jų, jos buvo plačiau re, pradėtos reglamentuoti. Be to, tas klausimas iškilo tarptautinių lygių. Moterų politika ES yra labai svarbi tema, labai seniai svarstoma. Ši tema yra labai glaudžiai susijusi ir artima mūsų, su mūsų pačių patirtimi, su mūsų politikių dirbančių skirtingais lygmenimis patirtimi ir nacionaliniu mastu, ir Europos lygiu, ir pasauliniu lygiu, tarptautiniu lygiu. Nors kaip pirmininkas Buzekas ir sakė, e, jau pasiekta daug pažangos, mes dar turime suvokti, kad lieka dar daug ir neišspręstų, neatremtų iššūkių ateičiai. Vis dar šiandien matome daug neligybės pavyzdžių, todėl e, nuveikti dar galime labai daug. Aš pati e, kartais galvoju, kad lyčių lygybės klausimas nevyksta, tai, nėra sprendžiamas taip greitai, kaip turėtų, kaip aš norėčiau, kad jis vyktų. Kartais tas darbas yra labai lėtas, labai uh, e, lietapėdiškas, sakyčiau. Manau, kad prireiks e, keletos kartų kol bus pagerintos e, abiejų lyčių gyvenimo sąlygos. Aišku, jeigu palygintume su tuo, kaip gyveno mūsų močiutės ar mamos ir e, su tuo, kaip mes gyvename dabar, E, padėtis yra labai aiškus. Mes gal, labai, skirtumas yra labai aiškus. Mes galime labai aiškiai pamatyti, kad e, pažanga padaryta ženkli, bet padaryti dar lieka daug. Ir e, nacionaliniuose parlamentuose, ir Europos parlamente moterų skait, dalyvių skaičiai išaugo. Uh, pastaraisiais 10-12 metų tas augimas itin akivaizdus, maždaug 8 procentais nacionaliniuose parlamentuose ir maždaug 5 procentais Europos parlamente. Mm. 35,2 procentai e, yra dabar moterų šioje parlamento kadencijoje. Todėl ši parlamento kadencija yra turbūt labiausiai subalansuota lyčių lygybės klausimų nuo e, pirmųjų tiesioginių parlamento rinkimų 1979 metais. Taip pat norėčiau atkreipti dėmesį, kad daugiausia pažangos buvo pasiekta nuo 1904 e, metų, 2004 e, metų, kai augimas buvo akivaizdus. Dabartinėje Europos komisijoje yra net devynios moterys komisarės, tai yra 33 procentai. Tai yra didžiausias, didžiausia moterų dalis e, nuo komisijos egzistavimo pradžios. Taip pat galėčiau priminti jums, kad ir manau, kad daugelis čia esančių kolegų prisimena, kad e, rezultatai dabar yra pozityvus, skaičiuojant e, e, moterų įtaką ir nacionaliniuose parlamentuose, ir Europos parlamentuose. Ir mes manome, kad tas faktas, kad tiek daug moterų dirba komisijoje, taip pat yra susijęs su mūsų įtakingumu parlamentuose. Mes sugebėjome padaryti spaudimą. 2009 e, m. rudenį Europos parlamente e, buvo organizuota tokia akcija, moterys e, ėjo prie tarybos pastato ir reikalavo, kad būtų suteikta daugiau įgaliojimų moterims Europos komisijoje. Rezultatas buvo akivaizdus. Šiandien mes dar išklausysime ponios Mary Robinson, kuri yra ypatingos politinės karjeros moteris. Ji yra savo valstybės Airijos buvusi prezidentė, tačiau taip pat labai aktyviai dirbo tarptautiniu lygiu. Ji buvo jungtinių tautų e, žmogaus teisų komisarė. Mes džiaugiamės, kad ji gali dalyvauti šiandienos renginyje. Taip pat išklausysime ponios Nicole Fonten e, patirties pristatymo. Tai yra viena iš moterų buvusių Europos parlamento pirmininkė. Be to, ponia Fonten dirbo Prancūzijoje, savo valstybėje, ministre. Šiandienos programos antrojoje dalyje turėsime galimybę išklausyti nacionalinių parlamentų narių patirties, taip pat Europos parlamento narių nuomonių. Galėsime pasikeisti e, patirtimi ir geriausios praktikos būdais, kaip padidinti, sustiprinti moterų aktyvumą politinėme gyvenime. Moterų patirtis ir kompetencija turi įgauti reikiamą svorį politinėme gyvenime. Aš esu įsitikinusi, kad mūsų laukia labai įdomus, praturtinantis renginys. Mes e, išklausysime daug skirtingų e, nuomonių, išgirsime daug e, pavyzdžių, rodančių, kaip lyčių lygybės politika vykdoma. Prieš suteikdama žodį svečiams, norėčiau išsakyti praktinės informacijos jums. Kiekvienoje e, vietoje yra išdalinta. Iš, iš, išdalintas, išdalinta po lapą, jūs galite, už, kurį jūs galite užpildyti ir paprašyti kalbėjimo laiko. Ir žinome, kad renginys susidės iš dviejų dalių. Pirma dalis yra bendresnio pobūdžio, antra dalis yra e, specifiškesnė, e, akcentuojama būtent patirtis ir geriausi darbo metodai ir tame e, popieriaus lape, kuris jums padėtas ant stalo, jūs galite užsiregistruoti ir e, pažymėti, kurioje dalyje jūs norėtumėte pasisakyti. Pirmoje bendrojo pobūdžio dalyje, o ar antrojoje specifinėje dalyje. Be to, e, galiu pasakyti, kad jūs galite kalbėti ir abiejose dalyse, jeigu norite. Suteikiama tokia galimybė, bet tik pažymėkite tai tame popieriaus lape, kuris jums pateiktas. Ir baigdama, norėčiau priminti, kad kiekvienam pasisakymui yra skiriama po tris minutės. Manome, jog labai svarbu suteikti galimybę pasisakyti kuo daugiau parlamentarų e, ir parlamentarių, kad išgirstume kuo daugiau e, nuomonių Taigi dar kartą šiltai visus sveikinu ir džiaugiuosi turėdama galimybę suteikti žodį poniai Mary Robinson, kuri yra e, buvusi Airijos prezidentė ir e, jungtinių tautų ypatingo įgaliotinį žmogaus teisų klausimais. Be to, ji yra Mary Robinson fondo e, klimato klausimais pirmininkė. Ir e, suteikiu žodį Jums. You, Ačiū, ponė pirmininkė pirmininkė, gerbiami Europos parlamento nariai, gerbiami nacionalinių parlamentų nariai, noriu pasakyti, kad e, man tikrai džiugu e, buvo išklausyti pono Buzeko raginimą e, toliau dirbti mūsų šiandien aptariamą srityje ir tuo, kad e, na, jaučiama tokia lyderystė Man suteikta garbė e, perskaityti vieną iš pirmųjų pranešimų ir kalbėti apie moterų politinį galinimą ir vienodą moterų atstovavimą visais lygmenimis ES. Žvelgdama į auditoriją labai džiaugiuosi, kad čia, kad išvelgiu lyčių pusiausvirą, nes yra e, ir vyrų Europos parlamento ir nacionalinių parlamento atstovų. Tai yra svarbu, nes lyčių lygybė, kaip žinome, yra aktuali ne tik moteriams. Tai yra mums visiems svarbus klausimas. Ir tai būtent todėl džiugiuosi jūs čia matydama. Iš tikrųjų, šiandien, šiais metais švenčiame š, moters, tarptautinės moters dienos paminėjimo šimtmetį. Ir tikriausiai būtent todėl aš šiandien čia esu ir kalbu, nes aš esu oficialiai paskirta seniūnė. Mane e, Nelsonas Mandela pakvietė prisijungti prie seniūnų grupės Ir mano vyras, mano ilgametis vyras, prisistato, na, kaip tiesiog, dažnai kaip mano pagalbininkas mano ilgame darbe. Norėčiau pradžioje pažvelgti šiek tiek plačiau už Europos ribų. Ir norėčiau, kad per atinančias dienas e, turėtumėme, turėtumėme galimybę susijungti rankomis su moterėmis ir, ir vyrais įvairiose pasaulio dalise. Praėjusiais metais e, kovo 8-ąją buvau ant Bruklino tilto New York'e, kur mes buvome susikabinę rankomis. Ir panašus renginys vyko įvairiausiuose pasaulio miestuose. Šį renginį inicijavo Zeinab Zalbi iš Tarptautinės moterų organizacijos bei daugybė tarptautinių nevyriausybinių moterų organizacijų. Šios organizacijos planuoja dar platesnius didesnius renginius šių metų kovo 8 dieną ant įvairių pasaulio tiltų, pažymint e, moters dienos šimtmetį. Aš tikiuosi, kad Europos parlamento ir nacionalinių parlamentų nariai narės taip pat kitą antradienį turės galimybę su kuo nors susijungti rankomis ant tilto ir galbūt net sudainuoti dainą tą progą. Šimtmetis tikrai yra proga apžvelgti, kas įvyko ir pamastyti apie ateitį. 1993 metais man teko garbė lankytis Naujojo Zelandijoje kaip Airijos prezidentiai, nes tuo met ši šalis e, minėjo šimtmetį nuo tūkstantis, praėjusiu nuo 1893 metų, kuomet Naujoji Zelandija tapo pirmąją valstybę pasaulyje suteikusią uh, teisę moteriams balsuoti. Galiu su pasižemiu pasakyti, kad e, šį teisės aktą inicijavo airis John Balance iš Alsterio, e, bet iš tikrųjų visą iniciatyvą parodė Naujosios Zelandijos moteris, kurios dviračiais uh, nu, nuvažini, nuvažiavo šimtus mylių kalnuotais keliais. Įdomiausia tai, kad uh, kampanijos tikslas buvo buvo sumažinti, pasiekti, kad to, toje šalyje vyrai mažiau gertų. Mes puikiai žinome, ko, kaip moteris kovojo už teisę balsuoti įvairiose Europos valstybėse. Kai kuriuose pasaulio dalise ta kova vis dar tęsiasi. Kuveito moteris įgyjo teisę balsuoti tik 2005-aisiais, o tuo tarpu arabų E, regiono moteris ir toliau kovoja už teisę būti renkamos į parlamentą ir skiriamos į vyriausybės e, postus. Tai be abejo labai sparčiai keičiasi, nes ypatingai daug jaunų moterų išėjo į gatves Šiaurės Afrikos valstybėse, nežiūrint joms grešinčio smurto. Ir jos reikalauja daugiau laisvių, galimybių dalyvauti ir žmogaus teisų užtikrinimo. Šis platus judėjimas, kurio pobūdis kiekvienoje šalyje yra vis kitoks, galėtų padėti pasiekti pokyčių, jeigu moteriams būtų suteikta galimybė visapusiškai dalyvauti naujose konstituciniuose procesuose Tunise, Egipte, Bahreine, Libijoje ir kitur. Galių suteikimas moteriams yra vienas pamatinių demokratijos augimo aspektų arabų pasaulyje. Dažnai moteris yra pamirštamos E, tačiau jeigu parlamente susidaro kritinė moterų masė, jos gali inicijuoti projektus, kur, kurie, kuriuos kiti pamiršta. Taip pat patraukti tuos rinkėjus, kurie dažnai yra e, visuomenės pakraščiuose. Moterų dalyvavimas užtikrina, kad, e, kad valstybės institucijos dirba geriau ir užtikrina etninį, rasinį ir religinį aspekto integravimą. Ir žinome, negalime maišyti arabų pasaulio ir islamo pasaulio. Europos parlamentas turėtų padaryti viską, kad užtikrintų taikų demokratinį persitvarkymą, kurio priekyje yra jauni vyrai ir, jaun, ir jaunos moteris arabų pasaulyje. Taip pat reikia pasisakyti prieš taikių demonstracijų E, malšinimą. Ypač turime kalbėti apie, Libiją, apie padėtį Libiją šiandien, kur prieš taikius demonstrantus atsukama ugnis. Būtina e, siekti tų taikių demonstruotojų teisų užtikrinimo. Uh, Deja, kaip pastebėjau praėjusią savaitę Paryžiuje vykusioje konferencijoje skirtoje moterų kovai su fundamentalizmu ir už lygybę, sakiau už tai, kad Europos valstybėse pastebima islamofobijos tendencija dėl trumpalaikių politinių e, tikslų. Turime atvirai apie tai kalbėti, turime atvirai kalbėti apie fundamentalizmą ir ypač jo poveikį moteriams nėra islamo feminiščių, kaip nėra žydų feminiščių ar krikščionių feminiščių. Mes turime gerbti kultūrinį paveldą ir kultūrinę terpę. Ir aš esu įsitikinusi, kad šio parlamento nariai ir ypač narės gali tapti lyderėmis, uh, už, teikiant pavyzdį moteriams arabo pasaulyje. Svarbus pokyčiai gali vykti per pakankamai trumpą laiką. Ir man ypač daug vilties teikia tai, kad aš turėjau galimybę stebėti, kaip uh, galių sutikimas moteriams pakeitė padėtį dviejose valstybėse - Ruandoje ir Liberijoje. Aš buvau pirmoji valstybės vadovė apsilankiusi Ruandoje po 1994 metų genocido ir dar kartą grįžau 1995 metais. E, tuomet buvo pažymimas Ruandos žmonių patirtos kančios. E, jungtinių tautų e, renginių kontekste. E, padėtis po genocido yra baisus dalykas, nes bažnyčios buvo pilnos žmonių kaulų ir rūbų. Tačiau visur buvo, gamtoje visur buvo gražu, nes vienoje vietoje žydėjo krūmai, labai, gražiomis, um, labai gražiais raudonais žiedais ir labai skaniai kvepėjo. Vienas iš nevyriausybinės organizacijos atstovų mane lydėjusi paaiškino, kad krūmas taip puikiai žydi dėl to, kad jis buvo patreštas žmogaus krauju. Mano trečias apsilankimas Ruandoje kaip šalies prezidentės įvyko praėjus trims metams po genocido 1997 m. kovo mėnesį. Aš dalyvavau visos Afrikos moterų konferencijoje vykusioje Kigalyje. Ja surengė moteris, našlės, kurios išgyveno. Toje konferencijoje Ruanda įsipareigojo suteikti moteriams visas galės viso, visais lygmenimis, kad būtų pakeisti diskriminuojantis e, žemės ir paveldėjimo įstatymai. Taip pat, kad būtų suteikta galimybė moteriams dalyvauti rinkimuose. Uh, Tai atnešė labai teigiamų rezultatų Ruandos ekonomikai ir jo socialiniam vystimuisi, nes Ruandoje parlamente yra didžiausias pasaulyje moterų skaičius. Taigi, labai netikėtai e, tos gėlės ir vėl sužydėjo. Liberijos persitvarkymas prasidėjo nuo to momento, kuomet moteris aktyvistės prarado kantrybę dėl to, kaip lietai vyksta dėrybos dėl taikos, nes dėrybininkai buvo, abiejose stalo pusėse buvo vyrai. Jos atėjo į dėrybų vietą ir pareikalavo, kad būtų pasiektas susitarimas. Ir šį įvykį e, savo dokumentinėme filme e, parodo Abby Disney. Filme Varykite velnę atgal į pragarą. 2005 metais e, pirmoji Afrikos valstybės prezidentė Ellen Johnson Shirleaf e, pasiekė, kad mot, Liberijos moteriams būtų suteiktos visos reikalingos teisės pasitelkiant Junktinių tautų rezoliuciją. Ir 1900, 2009 m. kovo mėnesį Liberijoje įvyko tarptautinė konferencija. Ir joje uh, buvo pasidžiaugta pažanga, kurią, uh, kurios pasiekė Angie Brooks centras, uh, skirtas moterų E, teisų užtikrinimui. Mišel Bašelė, neseniai įsteigtos Junktinių tautų moterų organizacijos vadovė, e, tą dieną dalyvavo e, renginiuose Monrovijoje. Ir aš čia norėčiau prisiminti dokumentą, kurį neseniai ruošėme su Kofi Ananu, Jimmy Carter ir Grasa Mišel. Kaip seniūnų grupės nariai, kuri buvo sukurta Nelsono Mandelo siūlymu, ir e, arkiviskipo Desmondo Tutų vadovaujant Mes norime, kad atvirai būtų kalbama apie visiems aktualius klausimus ir kad būtų dar kartą pabrėžta, kaip svarbu užtikrinti moterų vadovavimą ir kad moteris kiek įmanoma plačia, platesnėme skaičiuje šalių taptų politinėmis lyderėmis. Tačiau daugeliu milijonų moterų ir merginų situacija nesikeičia jų padėtis yra nepakenčiama. Moteris sudaro daugiausia pasaulio skurdžiųjų, jos nuolatos susiduria su diskriminavimu dėl lyties. Moterims iškyla ypač didžiulė rizika konflikto situacijose. Jos gimdyvės e, dažnai miršta, taip pat vis daugiau moterų selga živ ir AIDS. Svarbu ypač daug dėmesio skirti jaunoms merginoms, nes būtent jos pamirštamos skurdžiose bendruomenėse, nežiūrinti tai, kad uh, jos gali, joms tenka didelė našta užtikrinant šeimos išgyvenimą. Deja, šie rūpesčiai neišnyks dar daugelį metų, bet žinau, kad apie tai e, kalbama švenčiant tarptautinę moterų dieną Liberijoje. Taigi, e, ką galime pasakyti apie moterų teisų užtikrinimą ES valstybėse? Žinoma, e, buvo galima kalbėti apie nuoseklę pažangą bėgant dešimtmečiams, pavyzdžiui, prisimenant, kokias bylos buvo svarstomos Europos teisingumo teisme ir pasidžiaugti Europos parlamento iniciatyvomis. Aš norėčiau pasidžiaugti, ponė pirmininkė, jūsų moterų teisų ir lyčių lygybės komiteto darbu. Norėčiau priminti pranešimą skirtą lygybei tarp moterų ir vyrų Europos Sąjungoje. 2010 jis taip pat kelio gairių žemėlapį skirtą moterų ir vyrų lygybei. 2006-2010 e, metų laikotarpiu. Tame pranešime yra 26 punktai, iš kurių 14 pirmųjų kalba apie moterų užimtumą ir lygybę bei jų atlyginimą ir darbo sąlygas. Tačiau 15 punktas yra suformuoluotas gana silpnai, čia cituoju džiaugiasi pastangomis daromomis Europos mastu, siekiant užtikrinti didesnį moterų dalyvavimą ir atstovavimą politikoje. Todėl, ir taip, dėl to skatina, kad moteris e, plačiau dalyvautų visose Europos institucijose, ypač atsakingose postuose. Tačiau pabrėžia, kad reikia imtis papildomų pastangų nacionalinių, regioninių ir vietos lygmenių. Pa, Pranešime pažymime, kad tik, 3, kad tik 3 procentuose didžiųjų bendrovių vadovės yra moteris ir ragina valstybės narės bei komisiją skirti ypatingą dėmesį pažydžiamoms moterų grupėms, e, moteriams su negale ir romų tautybės moteriams. E, šį, ir skirtama šį pranešimą, ponė pirmininkė, aš perskaičiau, aš susidariau įspūdį, kad, kad tai tiesiog yra na, automatiškas bandymas paspausti visus reikalingus mygtukus. Balsuojant dėl šio pranešimo 22 balsavo už, 2 balsavo komiteto nariai prieš ir, kiek suprantu, dėl jo bus balsuojama kitą savaitę plenarnėme posėdėje. Norėčiau apibendrinti moterų atstovavimo vertybės, pacituodama neseniai Nacionalinio demokratinio instituto paskelbtą pranešimą. Šiame pranešime pasiremta ištirtais atvejais visame pasaulyje ir moterų mokymų demokratijos srityje patirtimi. Taigi, moterų dalyvavimas politikoje užtikrina lyčių lygybės klausimo integravimą ir tai, kad įmamasi visų įvairiausių rūšių sprendimų. Taip pat yra įrodyta, kad kuo daugiau moterų yra išrenkamos į atstovavimo institucijas, tai to, tų institucijų tvirtinama politika užtik, siekia užtikrinti geresnę gyvenimo kokybę ir atsižvelgti į šeimų, moterų bei etinių ir rasinių mažumų prioritetus. Todėl moterų dalyvavimas yra toks svarbus, taip užtikrinamas demokratijos įgyvendinimas. Kai moteriams suteikiamos reikalingos galios ir jos tampa politinėmis lyderėmis, šalyse e, išauga gyvenimo kokybės lygis. Taip pat galima pasiekti teigiamų proveržio švietimo, infrastruktūros, sveikatos apsaugos rytyje. Moterų dalyvavimas politikoje užtikrina, kad moteriams aktualūs klausimai ir kitų e, m, marginalizuotų rinkėjų problemos yra geriau sprendžiamos. Moteris moteris lyderis e, ypač vaidina gerą vaidmenį konfliktų sprendimo e, situacijų, nes, nes moteris kitaip sprendžia konfliktus, jos siekia dirbti nepaisant partinių skirtumų. Moteris įstatymų kuriejos vyriausybė laiko kaip priemonė padėti tiems, kurie yra nepakankamai atstovaujami bei kurie priklauso mažumų grupėms. Todėl moters įstatymų kuriejos geriau sugeba atsižvelgti į bendrijos poreikius. Moteris yra įsipareigoję siekti kovos, atsiprašau, taikos e, atkūrimo, ypač e, atstatymo pastangose po konfliktų. Moteris ypač neproporcingai nukenčia ginkluotų konfliktų metu ir jos pasisako už stabilizavimą ir už galimų konfliktų prevenciją ateityje. Taigi tam, kad būtų pasiekta plėtros tiklų visame pasaulyje ir būtų sukurta tvari demokratija, moteris turi būti skatinamos dalyvauti politikoje, joms reikia suteikti reikalingas galės, tapti politikos ir bendruomenės lyderėmis. Taigi, o kodėl moterų dalyvavimas politikoje Europoje krenta? Mane nudžiugino optimistiškas teiginys, kad, kurį optimistiškas jūsų Europos parlamento, parlamento pirmininko pasisakymas, tačiau reikia pasakyti, kad dešimtyje ES valstybių moterų e, parlamento narių skaičius yra virš 27 procentų, Švedija yra čia pirmoje vietoje 45 procentai, tačiau daugelįje e, šalių jų skaičius yra mažiau nei 23 procentai, o kai kur netgi tik 10 procentų dviejose valstybėse. Kodėl taip yra? Trūksta finansinių išteklių. Moterims tenka nepa, neproporcingai didelė šeimos pareigų našta, trūksta pasitikėjimo uh, vyrų dominuojamoje kultūroje. Taip pat neseniai žiniasklaidoje nušviesti sprendimai, kur, kuriuos priėmė Licija Ronzulį ir Rašyda Dati šio parlamento narės puikiai atskleidžia, su kokiamis konkrečiomis e, kliūtimis susiduria moterys, bandydamos suderinti šeimos ir politikės gyvenimą. Taigi, pažymint moterų dienos paminėjimo šimtmetį, turime klausti savęs, ar mes Europoje esame pasirengę iš tikrųjų veikti šias ir kitas kliūtis per dešimtį metų persitvarkymo laikotarpio. Ar valstybės yra pasirengę įvesti nacionalinės kvotas, kaip Europos parlamento pirmininkas ką tik paragino, vietos ir mm, parlamento rinkimuose, kad būtų e, ištaisyti egzistuojantis netoligumai. Ar ES bei nacionalinės vyriausybės yra pasirengusios skirti reikalingus finansinius išteklius skirtus moterų kandidačių ruošimui rinkimuose į vietos, vietos nacionalinių ir ES lygmenių? Ar nacionaliniai parlamentai yra pasirengę pakeisti galiojančias procedūras, kad moteris galėtų geriau derinti šeimos ir, ir politinį e, gyvenimą? ar pačios moteris yra pasirengę prisimti atsakomybę ir tapti lyderėmis ir sukurti viziją, kurios dėka ES būtų e, užpildytas dabar egzistuojantis demokratijos deficitas. Iš, apie, iš šios klausimus turime pabandyti atsakyti šimtmečio proga. Plat, politiniai, ekonominiai, socialiniai pokyčiai reikalauja li, nau, naujos lyderystės. Ir daug daugiau moterų turėtų įsijungti į šį darbą ne tik Europos parlamente, bet ir nacionaliniuose parlamentuose. Mes turime išlikti optimistai, bet taip pat turime būti realistai. 2008 metais Junktinės karalystės lygybės ir žmogaus teisų komisija paskelbė pranešimą pavadinimu Lytis ir valdžia. Ir jame parašė štai kas. Sraigiai prireiktų 212 metų, kad nušliauštų visą e, Kinijos didžiosios sienos ilgį. Tai būtų šiek tiek e, ilgiau, tai yra šiek tiek daugiau nei 200 metų, kurių prireiktų, kad moteris taptų to, lygiai atstovaujamos parlamentuose. Mes nenorime, kad pokyčiai vyktų sraigės greičių, mes norime, kad jie vyktų daug sparčiau, jeigu norime, kad šios problemos būtų išspręstos veiksmingai. Ačiū. Didelis ačiū. Poniai Robinson. O dabar suteiksiu žodį poniai Nikol Fonten. Prašom. Euh, Aš labai džiaugiuosi, gerbiama ponė pirmininkė, kad jūs e, nusprendėte mane pasikviesti į šį renginį, kuriuo jūs pažymite e, šimtmetį pirmosios tarptautinės moters dienos ta svarbi proga suteikia galimybę pabrėžti pažangą, kurios yra pasiekta šioje kovoje. Kovoje, kuri vyko ir kuri tebesitėse, siekiant užtikrinti moterų ir vyrų lygybę priimant politinius sprendimus. Tai yra šiandienos renginio tema. Aš sveikinu Jūs, kad sugebėjote į šį renginį pasikviesti nacionalinių parlamentų iš 27 valstybių narių, e, narių taip pat valstybių kandidačių narių. Aš šiame parlamente dirbu 23 metus ir aš turėjau galimybės tvirtai suvokti, kokį svarbų vaidmenį nacionaliniai parlamentai ir Europos parlamentas kartu gali pasiekti, e, siekiant Europos demokratijos pažangos ir mažinant vadinamąjį demokratijos deficitą. Kai aš buvau e, parlamento vicepirmininkė atsakinga už, nacional... už ryšius su nacionaliniais parlamentais, aš dariau viską, ką galėjau, kad nacionaliniai parlamentai ir Europos parlamentas suardėtų tol. Šiandien, e, gerbiami nacionaliniai parlamentarai, aš jūs šiltai čia sveikinu. Mano pirmoji uh, mintis uh, leis pabrėžti kaip ryštingai nacional, Europos institucijos visuomet siekia moterų uh, E, vaidmenį pabrėžti kovojant su diskriminacija. Tai yra susiję ne tik su lygybė ir teisingumu. Tai yra labai glaudžiai susiję su pačios demokratijos funkcionavimu. Tai yra pagrindinė ES vertybė, leidžianti užtikrinti mūsų visuomenės harmoningą raidą ir sanrangą. Tai yra susiję su pagrindiniu principu numatytų Romos sutartyje įgyvendinimu nors tų principų atžvilgių valstybės narės e, kartais buvo nusiteikusios ir nenoriai. Europos komisija e, suteikia didžiulį impulsą šiai veiklai ir mes tai sveikiname. Taip pat reikėtų pasveikinti Europos parlamento įgyvendinimo veiklą, ypač moterų teisų komiteto vaidmenį. Tas komitetas buvo sukurtas 1984 metais ir aš pati buvau išrinkta dirbti šiame komitete nuo pat pradžios. Reikšmingi pasiekimai e, buvo įgyvendinti ir tebėra įgyvendinami būtent šios nepailstamos veiklos dėka. Niekas neabijoja, ponė pirmininkė, kad naujasis e, pranešimas dėl e, moterų pasaulyje iš naujo pabrėž, kokį svarbų vaidmenį moteris gali atlikti ir kokiais naujais būdais jos gali pasiekti uh, E, dinamikos ir mobilizacijos. Šiandien mes galime pareikšti, kad yra pasiekta daug pažangos, bet rezultatai dar tebėra riboti ir išlieka dar daug galimybių veikti. Šiuo požiūriu aš norėčiau per man suteiktą trumpą šešių minučių laiką išdėstyti keletą pasiūlymų. Pirmiausia, norėčiau, kad Europos parlamentas ir toliau liktų pavyzdžių, liktų ta varomąją jėgą šioje kovoje E, žinome, kokia yra vyrų ir moterų proporcija parlamente. Daug kartų tai buvo paminėta - 35,2 procentai šiandien. Ir didelė dalimi tai viršyje nacionalinių parlamentų proporcija, kur yra tik 24 procentai moterų. Be to, Europos parlamentas gali tarnauti pavyzdžių, skirdamas moteris į vadovaujančias pareigas, į vicepirmininkų pareigas, kvestorių pareigas. E, Buzekas sakė, kad 20 procentų moterų yra vadovaujančiose pareigose, bet aš manau, kad reikėtų daugiau moterų skirti į frakcijų valdybas. Nuo, 2000, nuo 1999 metų Liepos aš buvau išrinkta Europos parlamento pirmininkė ir aš tada apgailistavau, kad reikėjo reikti 20 metų, kad moteris vėl būtų išrinkta į šias pareigas po to, kai Simon Veil buvo į jas paskirta prieš 20 metų. Aš tikiuosi, kad šį kartą nereikės tiek ilgai laukti, kad, nauja, kad kita moteris būtų išrinkta į pirmininkės vietą. Uh, šiame uh, posėdėje bus kalbama apie daug svarbių socialinių klausimų ir visuomenės problemų. Europos parlamentas ir toliau turėtų išlikti labai atidus, stengdamasi sustiprinti reikalingus teisės aktus pažangai šioje srityje. Tačiau Europos parlamentas negali veikti vienas. Nacionaliniai parlamentai ir politinės partijos, e, vyriausybės turi mobilizuotis ir skatinti moterų veiklą politikoje. Šiuo požiūriu aš žinau, kad kvotų praktika dažnai prieštaringai vertinama. Tačiau e, mes matėme, kad lygybė pamažu įsitvirtina, e, nes yra įvedami privalomi reglamentai ir moterų ir vyrų lygybė pamažu e, keičiasi į gerą pusę. Prisiminkime Prancūzijos lygybės įstatymą. 2000 metų birželio 6 dieną buvo numatyta, kad vyrų ir moterų lygybė turi būti užtikrinta rinkimuose, regioniniuose savivaldybių rinkimuose, savivaldybėse, kur yra daugiau negu 3,5 tūkstančio gyventojų taip pat nacionalinios parlamento rinkimuose ir Europos e, parlamento rinkimuose. Šiandien būtų galima pasakyti, kad pamažu vyksta revoliucija ir vietos lygių ir kitur, e, ypač vietos lygių, kur e, politika yra arčiausiai piliečių. E, Realybėje moterys yra, e, sudaro 35 procentus savivaldybių narių, e, sąrašo viršuje vis dar išlieka dažniausiai vyrai Kai kurios partijos net yra linkusios sumokėti baudą, o ne laikytis tų lygybės kvotų. Tačiau bendrai įvertinus padėtį, rezultatai yra gana geri. Aš manau, kad reikėtų ir toliau dirbti šiuo įkvepiančiu keliu. E, tuo tarpu nacionalinės vyriausybės turėtų toliau kurti apčiuopiamas priemonės, kurios skatintų moteris aktyviau dalyvauti politikoje. Šiuo požiūriu ir ypač kai kuriuose ES valstybėse narėse, įskaitant ir Prancūziją, politika bendrai yra praradusi pasitikėjimą ir nebėra patraukli. Todėl reikėtų stengtis atkurti piliečių ir vyrų ir moterų akise politikų reputaciją. Galiausiai aš norėčiau pridėti porą minčių, kurios yra aktualios pačioms moterims. Politikos pasaulyje, kaip ir visur kitur, moteris turi įrodyti savo kvalifikaciją, savo kompetenciją. Jei leistumėt pasakyti, aš galėčiau pasakyti, kad moteris dažniausiai būna pasmerkta būti kruopšti, darbšti ir demonstruoti savo tobulumą e, moteris, išlaikydama visą savo moteriškumą, turi nebijoti veikti, turi nelaukti, kol kažkas ateis ir ją susiras. Galiausiai moteris, e, kuri gauna svarbes politinės pareigas, turėtų išlikti labai akila. Ji turi išvengti tų spas. Žiniasklaida ją priskiria tipinę moters alibi ir ją tarsi pateikia kaip laikiną gundimo objektą. E, įgyti įgytas pareigas e, išsaugoti yra labai sudėtinga ir reputaciją išsaugoti nėra paprasta. Moterų solidarumas yra labai svarbus. Aš pati tai labai aiškiai mačiu. mačiau, ypač kai dirbau Europos parlamente, ypač kai buvau išrinkta e, pirmininkė Europos parlamente. E, kaip pirmininkas Buzekas puikiai sakė, E, solidarumas moteriams politikėms leis pasiekti pažangos e, visose profesinio gyvenimo e, srityse. Aš norėčiau prisiminti savo valstybės pavyzdį, kuris yra gana įkvepiantis, aš sakyčiau. 1974 metais 70 procentų prancūzų sakė, kad jie nenori, kad valstybės prezidentė būtų moteris. Šiandien tyrimai yra kitokie. 90 procentų sutiktų su tuo, kad prezidentė būtų moteris, taip kaip yra Vokietijoje, Suomijoje, Lietuvoje ar Airijoje, e, ponė pirmininkė. Grįžkime į Prancūziją 2012, pažiūrėsim, kas bus. E, tokia evoliucija, tokia e, mentaliteto evoliucija yra labai reikšminga, jis suteikia daug vilties, reikia tą viltį puoselėti. Aš nebejoju, kad Europos parlamentas bendrai ir moterų teisų ir e, lyčių lygybės komitetas ir toliau labai ženkliai prisidės šie, siekiant šio tikslo. Aš linkiu visoms moterims labai puikaus šimtmečio pažymėjimo, nes Taip moteris e, gali dirbti e, drąsiai ir e, tikėdamos viena kita. Ačiū. Eh, ačiū ponė e, Robinson ir ačiū ponė Fonten. Manau, kad mes dabar jau labai gerai apžvelgėme viską, kas įvyko moterų teisų įtvirtinimo srityje. Taip pat apžvelgėme iššūkius, kurie mūsų dar laukia. Visų pirma, e, mes turime kalbėti apie tas aktualijas, apie kurias kalbėjo ponė Robinson. E, ji paminėjo, ką ES turės nuveikti per dešimt artimiausių metų. Mes turime sustiprinti moterų dalyvavimą ir įtakingumą politiniuose susibūrimuose ir kitose gyvenimo srityse. Manau, kad tie klausimai ir toliau e, bus šiandienos renginyje aptariami. Aš priminsiu ir tai, ką sakė ponė e, Fonten. Ji pabrėžė, kad moteris turi būti solidarios Solidarumas būtinas, kai moteris imasi vienų ar kitų pareigų. Mes turime jausti viena kitos petį, viena kitos paramą. Tai yra labai svarbus veiksnys tam, kad moterys e, galėtų drąsiau apsiimti daugiau darbų, daugiau pareigų ir kad eidamos tas pareigas jos jaustusi remiamos. Taip mes išvengsime, kad e, realybėje moteris netaptų tik tai e, tam tikrų grožio objektu politiniuose renginiuose. Dėkoju už labai įdomius pasisakymus. Šiltai esu jums dėkinga. O dabar atėjo laikas pradėti diskusiją. Norėčiau priminti visiems, kad turime optimaliai išnaudoti laiką. Todėl nedaugiau kaip trys minutės skiriamos kiekvienam pasisakymui nes labai daug norinčiųjų dalyvauti renginyje ir pasikeisti patirtimi su mumis. Pirmosis, pirmoji kalbėtojų sąraše Ilda Sigurėdo iš Europos parlamento. Prašom. Obrigada, senhora Presidente. Eh, queria eh, saudar todas as mulheres aqui presentes eh, e também as mulheres uh, da União Europeia, mas as mulheres em geral, sobretudo aquelas que. Džiaugiuosi, kad galiu dalyvauti šioje konferencijoje ir norėčiau pasveikinti visas moteris atvykusias į šią konferenciją. Norėčiau prisiminti ir tas moteris, kurios negalėjo atvykti, arba tos, kurios kenčia savo valstybėse ir kovoja už savo teises ir laisvę. Toks yra realus gyvenimas ir būtina galvoti apie tas moteris, kurios tapo karų ir karinių konfliktų aukomis. Norėčiau kreiptis į visas tas moteris, kurios šiandien kenčia, kurios tapo nusikaltimų aukomis ir taip pat tas, kurios yra labai labai toli nuo mūsų, tačiau kenčia ir patiria sunkumus. Turiuomenį moteris, kurios negalėjo įteisinti savęs kaip e, lygiverčiai piliečiai, kaip žmonės, kaip moteris, lyginant su mumis Europos Sąjungos moterimis. Jau šimtas metų gyvoja tarptautinė moterų diena, per tą laiką įvyko labai daug įvykių. Aš konkrečiau gyvenu regione, kuriame yra pavykę įveikti daugybę kliučių. Tačiau vis dėlto reikia pripažinti, kad dar yra daug ką nuveikti. Pavyzdžiui, jūs minėjote 35 procentus moterų parlamentarių Europos parlamente, tačiau ne visose valstybėse yra panaši situacija. Situacija yra sudėtinga ne tik tai parlamentų lygmenyje, vyriausybių lygmenyje, situaciją reikia keisti ir vietos lygmenyje. Ypač tos moterus, kurios e, gyvena kaimiškose vietovėse, jos neturi jokio politinio vaidmens, jos nėra įtraukiamos į politinių sprendimų primimo procesus ir todėl mes turime pasistengti, kad pagerėtų moterų gyvenančių regionuose, vietose vaidmuo. Taip pat norėčiau pakalbėti ir apie ekonomikos krizę, finansų krizę, kuri tiesiog švystelėjo mus atgal ir dėl to pablogėjo moterų padėtis. Atsirado daug daugiau moterų, kurios gyveno, gyveno skurde. Ir tokių moterų skaičius pastaruoju metu netgi padidėjo, kadangi sumažėjo socialinės išmokos, išmokos e, vaikų priežiūrai ir taip pat toms moteriams, kurios e, prižiūri, slaugo senyvo amžiaus žmonės ir vaikus. Taigi situacija blogėja ne tik tai politinėme lygmenyje, bet ir konkrečioje kasdienybėje. Todėl reikia visiems, kurie vykdo politiką, ypač vyrams, kad jie pasirūpintų moterų lygybė ir kad įvyktų pagaliau tas politinis lūžis. Taigi mums labai svarbu įnešti mūsų indėlį į, tą, į tos pokyčius. Marija Koliec Arora iš Graikijos parlamento. E, labadiena. Aš taip pat norėčiau pasidalinti savo mintimis ir pratesti anksčiau kalbėjusiųjų kolegių mintis. Aš šiandien atstovauju savo šaliai kartu su kitomis kolegėmis, kurios atvyko į šią konferenciją. Kalbėdama apie savo šalį, turėčiau pasakyti, kad Graikijoje mes taip pat labai nuožmiai kovojame už lygias teises, ypač politinės teises. Taip pat mes stengiamės savo šalyje užimti kuo aukštesnės pozicijas. Ta kova vyksta labai sudėtingoje administracinėje struktūroje, kadangi joje nėra numatytas daugytos kvotos moterims. Mes tik stengiamės užsitikrinti kvotas tam tikrose sektoriuose, tam tikrose srityse. 2000 metais buvo priimtas įstatymas pagal kurį, kad moteris turi būti atstovaujamos vienodos ir valstybės tarnyboje, taip pat ir viešojoje administracijoje. Pirmajame ir antrajame lygyje jos turėtų turėti lygias teisės. Kitas įstatymas buvo priimtas 2008 metais, kuriame sakoma, kad partijų, partijos turi numatyti taip pat bent trečdalių moterų, kurios dalyvautų rinkimuose partijos sąraše. Nežiūrint to, kad yra priimti įstatymai ir poįstatymė aktai, vis dėlto reikėtų pasakyti, kad moterų svarbiausiose pozicijose yra nedaug. Ypač dabartinėme mūsų parlamente tik 52 moteris yra išrinktos kaip deputatė, o deputatų parlamente yra virš 300. Taigi procentas yra 17,3. Tai labai žemas rodiklis lyginant su rinkimais praėjusią kadenciją. 2000, 2000 metais šitas procentas buvo apie 30, o e, žvelgiant atgal, tik 6 procentai moterų dalyvavo parlamente. Taigi progresas yra akivaizdus. Taip pat reikėtų pasakyti, kad iš 22 parlamentarų Europos parlamente Graikijos delegacijoje yra 21 procentas moterų. 2010 metais vyko rinkimai ir iš tūkstančio merų buvo išrinkta tik tai 3 procentai moterų merių. Tai yra labai žemas rodiklis. Be to, 2010 metais vykusiuose, atsiprašau, pasitaisysiu, 3 procentai susiję su rinkimais 2006 metais, o 2010 metais buvo išrinkta 10 moterų merų daugiau, lyginant su 2006 metais, tačiau mažuose miesteliuose ir kaimuose tiesiog nebuvo išrinkta ne viena moteris. Taigi, moterų dalis valstybės tarnyboje yra labai maža, nežymi. Taigi šita tema turi ir politinį aspektą mūsų šalyje, todėl reikia tai turėti omenyje, kai galvojama apie didesnę lyčių lygybę ir didesnį moterų skaičių politikoje. Visą tai reikia sieti ir su bendru klimatu, požiūriu į moteris visuomenė turi skatinti moteris imtis e, politikos ir visa visuomenė turi stengtis, kad daugiau moterų e, valstybės, vyriausybės ir vietos lygmenių gautų didesnės, aukštesnės pareigas. Politikoje dažnai kalbama apie juodą ir baltą Tačiau reikėtų kalbėti, kad visuomenėje, kalbant apie mokslą, švietimą, darbo vietas, moterys nevaidina didelio vaidmens, kadangi dabartiniai politikai, dabartinių postų turėtojai laikosi savo kėdės, savo pozicijų ir tiesiog neleidžia moteriams įsitraukti į politinę ir valstybės veiklą. Būtų galima labai ilgai kalbėti apie visus šiuos klausimus, atsižvelgiant į ekonomikos krizę, kuri ypač skaudžiai palėtė, palėtė mano šalį. Tai krizė, kuri ypač palėtė moteris, kadangi dauguma darbo netekusių žmonių šiuo metu Graikijoje yra jauni žmonės ir moteris. Ir todėl reikia imtis atitinkamų specialių sprendimų, sprendimų, kurie užtikrintų lyčių lygybę ir kad būtų apskritai panaikinta ta takos yra tarp vyro ir moters įvairiose gyvenimo srityse. Dėkoju. Ačiū. Toliau Pone Moren Harties, Europos parlamento narė. Ji taip pat yra moterų teisų ir lyčių lygybės komiteto vicepirmininkė. Merci, Madame la Présidente. Merci d'avoir. Ačiū, ponė pirmininkė. Noriu padėkoti už tai, kad surinkta, surinkta šis renginys. Dėkoju mūsų komiteto pirmininkė taip pat visoms moteriams, kurios yra tribūnoje, bei visoms čia esančiams moteriams, kurios atstav... simbolizuoja moterų kovą. Visų pirma, pirmininkė, norėčiau pabrėžti, kad šis, ši kova tai yra visų kova, kolektyvinė kova, visuomenės kova, šių laikų kova. Tai nėra kairiųjų ar dešiniųjų mūšis, ar vyrų arba moterų mūšis Tai yra kova, kurioje turime dalyvauti visi drauge. Kokia visuomenė galėtų savo leisti šiandien atsisakyti 50 procentų savo energinių išteklių, savo, 50 procentų savo proto, bet dėja šiandien tokiame pasaulyje gyvename. Ir būtent tai yra svarbiausias dalykas. Ir turime visų pirma imtis šio klausimo, nes tai liečia mus visus. Pažvelkime, kiek valstybė ir šeimos investuoja ir kaip siekia užtikrinti vienodą mergaičių ir berniukų išsilavinimą. O paskui praėjus keliems karjeros metams rankos sukryžiuojamos e, ir matome, kad e, visos e, investicijos į švietimą ir išsilavinimą nueina niekais. Kreipiuosi į į visas e, moterų teisų ir lyčių lygybės komiteto pirmininkės. Mūsų komitete nėra partinių skirtumų ir linijų, mes visos kovojame drauge. Ir, ponė pirmininkė, noriu pabrėžti, kad ši, e, šis komitetas nebegali toliau likti kažkokiu tai priedu, uh, Mes norime, kad mūsų darbas būtų vienodai vertinamas ir galbūt ateis tokia diena, kai mums nebereikės tokio komiteto. Dar vienas dalykas, kurį norėčiau aptarti. Aš beveličiau, kad moteris savo kvalifikacijos, savo gabumų dėka užimtų tokią pat lygiai vertę poziciją visuomenėje kaip ir vyrai. Aš apie tai svajoju. Tačiau tuo pat metu man kelia abejonių kvotų politika, nes aš manau, kad tai šiek tiek gėdinga moteriai, kad jai tenka griebtis kvotų, kad pasiektų tai, kas jai priklauso. Tačiau šiandien e, aš sakau savo, na, mes ne, ne, neįgyvendiname tos kvotos. Ir būtent apie tai kalbėjo pirmininkas Buzekas. Jis sakė, kad Europai reikia suintensyvinti visus procesus ir įtraukti valstybės narės į veiklą šioje srityje. Apie tai kalbėjo kolegė Eleni, kolegė iš Graikijos. Ir moter, nes jis sakė, kad moteris turi turėti galimybės siekti pažangos visuomenėje ir būti lygios savo padėtyje vyrams. Nikol Fonten tai puikiai suformulavo. E, partijos bevelyje mokėti baudas, o ne suteikti e, vietas moteriams, ko jos baiminasi, ką, ką jos bijo prarasti. Apie tai kalbėjo ir ponė Robinson. Ko, ko baimintis? Mes turime siekti šių tikslų drauge, ramiai ir veiksmingai, nes puikiai žinome, jog mūsų visų moterų ir vyrų ateitis Europoje uh, priklauso nuo mūsų galių, įsitikinimų ir mūsų pasirengimo. Aš stebiu kai kurias teritorinės reformas, kuriuose neatsižvelgiama į moterims priklausančią vietą tose reformose. Dar vienas dalykas, kurį norėčiau aptarti. Prieš keletą dienų pasirodė apklausa, kuri teigia, apklausos rezultatai, kurio, kurioje teigiama, kad krizės atveju 20 procentų vyrų mano, e, kad krizės situacijoje pirmenybė įdarbinant žmonės turėtų būti teikiama vyrui. Tokių, tokios apklausos atskleidžia, kad mums dar reikia tikrai labai daug nuveikti ir užtikrinti, kad moteris ne tik politikoje, bet ir e, darbo, užimtumo pasaulyje užimtų deramą vietą. Mes kalbame šiandien apie moteris politikoje, tačiau reikia nepamiršti, kad tai yra tik tai Asbergo viršūnė, kad kad reikia dar kalbėti apie moterų padėtį darbo rinkoje, kad jos nebūtų traktuojamos šitaip diskriminuojamai įmonėse ir visuomenėje. Galiausiai Norėčiau pasakyti dar vieną dalyką. Kiek laiko mums dar reikės e, kad pripažintumėme, kad jog moterų atlyginimai yra išties mažesni, žemesni nei vyrų. Ar jūs tai laikote normalių dalykų, ponai ir ponios? Tai, kad mūsų visuomenėje moteriai reikia penkių metų uh, kad gautų atlyginimą, kurį vyras gauna per keturis metus. Manęs tai netenkina. Ir man būtų gėda, jei mano vaikai ir mano daugelis mano anūkų gyventų visuomenėje, kur ir toliau taikstytųsi su tokia padėtimi. Taigi, ponė Virminkė, mūsų laukia tikrai svarbus darbai ir norėčiau pasiūlyti, atsižvelgiant į kai kurių valstybių darbą ir veiklą, Pavyzdžiui, galėtumėme, kad būtų parengtos Europos teisės aktų nuostatos ypač palankios šiais klausimais. Ačiū. Labai ačiū. Toliau žodis. Pone Jimenez. Prašom. Sí. <coughs> Muchas gracias, señora presidenta. Eh, como... Dėkoju, ponė pirmininkė kaip moteris, kaip deputatė, kaip komiteto narė. Aš labai džiaugiuosi galime dalyvauti šioje konferencijoje ir kartu su kolegėmis švęsti moters dienos šimtmetį. Šiandien būtų verta pažvelgti ir į praeitį ir panalizuoti situaciją. Tuo metu Niujorke į gatves išėjo moterys, kovodamos už geresnės sąlygas darbo vietose ir taip pat už teisę dalyvauti rinkimuose. Tai jau praeities įvykiai, tačiau ir šiandien yra pakankamai daug problemų, kurių ko gero neišspręsime net per ateinantį šimtmetį. Daug moterų gauna skirtingo lygio atlyginimą už tą patį darbą, yra skirtumų profesinėje veikloje, taip pat apmokant e, namų ūkio veiklą. Rinkimų teisė jau yra suteikta, tačiau mes girdėjome, kad moterų procentas politinėme gyvenime yra pakankamai mažas ir atrodo, kad ir čia kelias yra duobėtas ir pakankamai ilgas. Žinoma, mes nenorime gauti nieko uždyką, tačiau neturėtume sutikti su tuo, kad mums yra mokomas, mokamas mažesnis atlyginimas už tą patį darbą. Kartais moteris yra ignoruojamos arba jų tiesiog bijomasi ir nenorima įsileisti jų į tam tikras veiklas. Mes patyrėme mes turime aukoti labai daugą, norėdami užtikrinti saugų ir jaukų šeimos gyvenimą, tačiau kita vertus mes neturime būti laikomos nepilnavertėmis ir beteisėmis. Aš dar kartą norėčiau priminti, kad e, islamo pasaulio moterys ir toliau diskriminuojamos, ta diskriminacija yra jų kasdienybė, mes turėtume pasipriešinti toms tendencijoms, kurios ir toliau vyrauja arabų pasaulyje. Pažiūrėkime, kokia situacija Afganistane ir kitose valstybėse, kai moteris tiesiog yra laikomos šeimos išdavikėmis ir taip toliau. O mes Europoje, ypač mūsų komitete, turėtume padėti toms moteriams išsilaisvinti ir gauti joms priklausomas teises. Mūsų užduotis labai svarbis svarbi. Mes turime apsaugoti mergaitės ir motinas Europoje, o taip pat ir turime padėti toms moteriams, kurios yra diskriminuojamos dėl religinių pažiūrų ir dėl jų pasaulėžiūros. Visos moteris turi gauti lygias teises yra pateikta ataskaita apie tai, kokį smurtą moteris pateikia namuose. Ir tai yra labai svarbi tema, kuriai mes turime teikti dėmesį, ypatingą dėmesį Europos mastu. Kalbant apie moterų, moters teises, reikia atsiminti, kad mes kalbame apskritai apie žmogaus teisės, kadangi mes Europoje vadovaujamas nuostatomis, kad lygios teisės priklauso ir vyrui, ir moteriai. Ačiū, toliau žodis poniai Plump, Europos parlamento nariai. Mulțumesc, doamna președintă, doresc să le mulțumesc. Ačiū, ponė pirmininkė. Aš norėčiau padėkoti visiems kalbėjusiems už kalbas ir nuomonės, bet visų pirma, norėčiau palinkėti visiems geros kovo aštuntosios visoms moterims ir mergaitėms visame pasaulyje. Visi žinome, kad jau praėjo šimtas metų. Šimtas metų bandymų, kovų, pasiekimų. Bet e, mes visos dalyvavome šioje kovoje ir tie pasiekimai ir pergalės yra bendros, kaip ir pralaimėjimai. Prie to prisidėjo ir moteris, ir vyrai. Aš nemanau, kad lyčių lygybė yra tik socialinio teisingumo klausimas. Tai yra greičiau veiksmingumo ir pažangumo priemonė. Tai yra būdas pagaliau suvienyti Europą, kuri būtų teisinga ir sąžininga visų savo piliečių atžvilgių. Labai atidžiai klausiausi kolegų minėjusių ekonominės ir finansinės krizės neigiamą poveikį moterų padėčiai. Taip, skurdas iš tiesų tampa feminizuojamas, kaip ir migracija. Diskriminacija darbo rinkoje gilėja, diskriminacija visuomenėje taip pat gilėja. Ir jeigu mes iš tiesų norime Europos, kaip sakydavo ponė Loren, kuri drįstų paspausti akceleratoriaus pedalą, mes Europos parlamento nariai turime duoti tvirtą signalą. 2009 metais įsigaliojo nauja sutartis, Lisabono sutartis. Pagal ją mes turime teisę inicijuoti įstatymus. Turiu galvoje piliečių iniciatyvą. 27 valstybės narės tai gali daryti. Taigi renkime e, kampanijas visame, visoje Europoje pritraukime moteris prie mūsų. Pone e, Fonten kalbėjo apie solidarumą, kuris šiuo metu yra nepaprastai svarbus. Būtina sutelkti kuo daugiau moterų ir vyrų. Organizuokime tokias akcijas, organizuokime parašų rinkimą ir priverskime valstybės ir vyriausybės taikyti tas kvotas. Nes aš, ponė Robinson, nemanau, kad visur Europoje, visose valstybėse narėse yra suvokiama, koks svarbus yra moterų dalyvavimas politinėme gyvenime. Nors yra pasakyta, kad šiandien 90 procentų prancūzijos vyrų mano, kad moterų dalyvavimas politikoje yra svarbus, aš vis tik manau, kad to dar nepakanka. Pademonstruokime, kad ši statistika atspindi realybę. Jei iš tiesų tie skaičiai teisingi, tai pradėkime rinkti parašus. Ir per piliečių iniciatyvą įveskime kvotas ir pareikalaukime, kad jų būtų laikomasi. Nes kita pusė visuomenės, tai yra mes, moteris, turi būti atstovaujama politikoje. Nenorime eiti į politiką tik tam, kad gautume svarbius darbus ar svarbias pareigas. Mes norime, mes esame čia todėl, kad mes žinome, kaip geriau išspręsti problemas, su kuriamis moteris susiduria mūsų visuomenėje. Ačiū. Poniai Gomes, žodis suteikiamas Europos parlamento nariai. Eh, eh, e Labai ačiū, ponė pirmininkė. Aš noriu pasveikinti e, visas kalbėtojas, ponė Nicole Fonten, ponė Mary Robinson. Daugelis mūsų galvojame, kad ponė Robinson galėtų būti ES prezidentė. Ji galėjo būti kandidatė 2009 metais, bet galbūt ateityje ji ir bus. Moterys užima daug svarbių matomų postų. Moterys e, e, esančios įtakingose funkcijose gali pakeisti mūsų kasdienybę, gali pakeisti visuomenę jeigu jos dirbs su moterų teisų problemomis. ES šiandien patiriama krizė, ypač jaučiama kai kuriuose valstybėse, tokiuose kaip Graikijoje ir Portugalijoje, e, verčia moteris kentėti labiausiai. Nes būtent jos pirmosios yra išstumiamas iš darbo vietų, socialinė apsauga ne visuomet yra tokia, kokios reikėtų. Tačiau čia atsiveria ir galimybė. Galimybė išvelgti, kokį vaidmenį moteris gali apsiimti e, socialinėse, ekonominėse aplinkybėse e, ir veikloje. Turim galvoti ne tik apie politiką, turim suprasti, kad visuomenė yra daug kitų svarbių institucijų - ekonominių, politinių, socialinių, kurių, kurios taip pat daro įtaką politiniam gyvenimui. O mes turime sukurti strategiją, kuri leistų moteris, e, kritinę moterų masę, e, įtraukti į aktyvų politinį gyvenimą, nes moterų gale visuomeniai yra labai svarbi. Finansų pasaulyje daugelis pripažįsta, kad reikia daugiau moterų bankų, įmonių, bendrovių valdybose. Jeigu būtų buvę anksčiau taip, gal tas sektorius nebūtų taip smarkiai nukentėjęs nuo krizės. Gal nebūtų taip siaubing, tokių siaubingų ir amoralių padarinių sukurta, kaip kad yra dabar. Tai yra pamatinė reikiamybė mums. Europos parlamente taip pat turime tą suvokti. Lyčių lygybės komitetas e, atlieka labai svarbų darbą. Jis e, didina šios problemos matomumą, visuomenės akilumą jos atžvilgių. Mes kalbame apie tai, kas yra daroma, kas turėtų būti daroma, kad vyrai ir moteris būtų lygesni. Be to, mes turime sukurti strategiją, pagal kurią moterys užimtų svarbiausias pozicijas, kuriuose jos galėtų šitą nuveikti, suvokdamos e, realią situaciją ir pritraukdamos kritinės masamos paramą. Tradiciškai moteris e, nedalyvauja vyrų gyvenimas rytise. Aš manau, kad reikėtų tai pakeisti. O iš tiesųgi e, dabar tipiškai vyriškomis traktuojamasias rytise priimami labai svarbus sprendimai. Pagalvokime, kad ekonomika. Moteris turėtų dalyvauti ir saugumo bei gynybos rytyje taip pat. Ne tik ekonomikoje moteris gali būti aktyvios, moteris gali pasisakyti ir dėl taikos ar karo. Baigdama noriu pasakyti, kad reikia mums naujos politikos. Mes turime pasimokyti iš e, praeities pasiekmių. Pažiūrėkime, kas dabar susidarė Šiaurės Afrikoje. Mes iš to turime pasimokyti. ES be bejonės nuolat kalba apie demokratiją, apie paramą demokratijai, bet ji taip pat turi kalbėti apie vyrų ir moterų lygybę, apie žmogaus teisų ištikrinimą, nes dabar tai dažnai pamirštama ir mes pradedame remti kažką tose valstybėse, ko patys nelabai suprantame. Moteris turi ryštingai dalyvauti uh, visuose demokratiniuose judėjimuose. Jos turi reikalauti demokratijos ir teisų užtikrinimo. Tai pasakytina ir apie moteris arabų, musulmonų pasaulyje. Islamas negali, ne, iki šiol buvo manoma, kad islamas yra ne tas pats, kas demokratija. Moteris turi uh, būti aktyvesnės, kad toks stereotipas būtų sugriautas. ES moteris turi aktyviai prisidėti prie tų valstybių perėjimo prie demokratijos prie reformų, kurios ten vykdomos. Nes e, jos leis moteriams aktyviau dalyvauti. Ačiū. Toliau ponė Kolaška Bobinska iš Europos parlamento. E, witam koleżanki e, i kolegów. Noriu šiltai pasveikinti visas čia esančias kolegės. Manau, kad paskelbta diagnoz, diagnozė yra labai tiksli, žinome apie e, pusiausvyros trūkumą, taip pat apie atlyginimo skirtumus. Ką reiktų daryti, kad situacija kuo greičiau pasikeistų? Norėčiau pasakyti štai, kad jei moterys pačios nesieks pakeisti įstatymų, tai mes daug ne, nepasieksime. Prieš tris metus Lenkijoje mes įkūrėme moterų kongresą ir per tuos tris metus mums pavyko pasiekti, kad būtų, kad atsirastų kvotos visuose rinkimuose. Buvo daug pasipriešinimo tokiam žingsniui, bet mes inicijavome didžiulės diskusijas visoje šalyje, nes kova už lygybę yra ne tik kova už moterų mm, padėti politinėme gyvenime, tai yra taip pat kova už mąstymo pokyčius visuomenėje bendrai. Ir tos diskusijos tikrai labai ženkliai pakeitė visuomenės mąstymą, taip pat kai kurių politikų mąstymą. Mums pavyko pakeisti rinkimų įstatymą, mes nepasiekėme visų savo tikslų, nes mes norėjome 50 procentų uh, E, moterų kandidačių visose sąrašuose mums pavyko pasiekti 35 procentus. O šį rudenį pagal naująjį rinkimų įstatymą viskas vyks kitaip. Tačiau kita problema - surasti moterų, kurios norėtų kandidatuoti į parlamentą, moterų, kurios nebijotų, kurios e, tiki savimi ir kurios mano, kad jos yra pakankamai e, kompetitingos ir gali prisimti visas šias užduotis. Norėčiau pakviesti jūs į Lenkiją rugsėjo mėnesį, kur vyks kitas moterų kongresas. Tai bus tarptautinė konferencija, nes Lenkija perima pirmininkavimą Europos Sąjungoje ir mes norime į paskelbti daugybę naujų tikslų. Norime, kad susiformuotų spontaniškas, platus judėjimas. Nenorime kažkokios naujos organizacijos, bet norime plataus judėjimo, kuris siektų konkrečių tikslų ir kad jis pasireikštų vyksančiuose politiniuose debatuose. Žinau, kad ES gali daug nuveikti, ES gali priimti teisės aktus, e, pastvirtinti rekomendacijas, pasiūlymus. Tačiau jeigu valstybėse narėse nebus tokio plataus judėjimo paramos, nieko nepasieksime. Ačiū. O dabar suteiksiu žodį Dagmar Šumašek, kur yra jungtinių tautų moterų padalinio vadovė. Much, um, chair. Ačiū, ponė pirmininkė. Aš norėčiau keturias trumpas mintis išsakyti. Pirmiausia, sveikinu visas pasaulio moteris ir vyrus už jų atsidavimą siekiant lyčių lygybės E, visur dėkoju Europos parlamentui ir moterų teisų komitetui šio renginio suorganizavimą. Moterų teisų paminimas reiškia, kad pusės e, gyventojų socialinis ir ekonominis potencialas yra nepanaudojamas, kaip jau buvo pasakyta. Tam, kad tas potencialas būtų panaudotas, reikia atverti erdvę moterims politiniai lyderystiai, mokslė, technologijose, e, taikos darybose, bendradarbiavimo siekime. Visame pasaulyje per mažai moterų dalyvauja sprendimų prieimimo procesuose, kai tariamasi dėl taikos, priekybos ar klimato kaitos susitarimų kaip jungtinių tautų moterų organizacija mes e, sutelkėme dėmesį į moterų balso girdimumą visur. Mes stengiamės dirbti su partneriais, kad moteris galėtų aktyviau dalyvauti skirtingose sektoriuose ir mes pademonstruojame moterų lyderių naudą visuomeniai bendrai. Šiuo požiūriu mes labai norime toliau bendradarbiauti su Europos parlamentu, ypač tokiais klausimais kaip smurtas prieš, kova su smurtu prieš moteris e, labai daug politinės paramos tam reikia ir iš vyrų, ir iš moterų pusės. E, Mišelio Bašelė vizitas į Briuselį tai tik sustiprins. Aš norėčiau pri, paminėti interneto svetainę, kurią rengia e, UN Women. Tai yra vadinamasis tarptautinis moterų politikoje tinklas. Tai yra internetinė svetainė leidžianti uh, E, visiems išrinktiems pareigūnams ir net studentams bei kitiems žmonėms, absoliučiai visiems e, naudotis turimomis mūsų priemonėmis ir mes suteikėme reikalingą kvalifikuotą paramą apie moterų veiklą politinėje srityje. Dar vienas momentas, e, norėčiau prisiminti tai, kas jau buvo šiandien pasakyta. Tai yra susijęs su Šiaurės Afrikos padėtimi. UN Women organizacija mano, kad moteris gali būti uh, politinių ir socialinių bei ekonominių reformų dalyvės. Jos taip gali sustiprinti moterų teisų e, pamatus n, tarp moterų arabių. Ačiū. Ačiū. Dabar suteiksiu žodį Europos moterų lobiščių atstoviai Cecil Kreboval. Merci beaucoup de me donner la parole, madame. Ačiū, ponė pirmininkė, už tai, kad man suteikite žodį. Europos moterų lobistinė organizacija jau daugelį metų kovoja už moterų teisės visose srityse, taip pat už moterų lygybę. Mes šį rytą daug kalbėjome apie kvotas, taigi aš noriu užduoti štai tokį klausimą. Ar pavyks šiame parlamente įvesti tokias nuostatas, tokias saistančias taisyklės? Europos parlamente ir ar tai tikrai įmanoma nacionaliniuose parlamentuose. Kalbėjome daug apie solidarumą, apie bendrą kolektyvinę kovą. Taigi, ar moterų ir vyrų koalicija kovojanti už lygias teisės įveiks kliūtis egzistuojantis šiame šiame parlamente iki kitų parlamentų, Europos parlamentų rinkimų. Aš tikiuosi, kad tokia koalicija apimanti visų partijų atstovus yra įmanoma ir kad ją parems moterų organizacijos ir pilietinės organizacijos, kad bus siekiama moterų ir vyrų lygybės ir kad ji bus pasiekta iki kitų Europos parlamento rinkimų. Ehm, Labai ačiū. Dabar noriu visiems e, pakviesiems svečiams ir dalyvavusiems šioje diskusijoje. Labai įdomu buvo. Ir dabar pereisime prie antrosios mūsų renginio dalies. Dėkoju viešnioms. Mūsų renginio antroji dalis E, kaip jau minėjau, bus pasikeitimas patirtimi apie tai, kaip mes e, galime geriausiai bendradarbiauti, kaip galime sustiprinti moterų dalyvavimą politikoje. Aš noriu padėkoti visoms e, valstybių narių, nacionalinių parlamentų narėms, kurios aprašė savo patirtį ir kurios yra pasirengusios ją pristatyti šiandien čia. Mes neturime galimybės e, leisti visoms e, ateiti į tribūną ir pasakyti kalbą, bet galiu pasakyti, kad visi ir visos turi galimybę paprašyti žodžio po e, pagrindinių kalbų ir tokiu būdu pristatyti savo sukauptą patirtį ir žinias. O dabar norėčiau pasveikinti, kaip kitą kalbėtoją, ponę Nelelinien, kuri yra Belgijos senato moterų ir vyrų lyčių galimybių patariamojo komiteto pirmininkė. Prašom. Uh, Dėkuoju. Gerbiamas ponės, gerbiami ponai. Šiandien susirinkome čia pasikalbėti apie moters vaidmenį politikos gyvenime ES ateityje. Ar apskritai reikia kalbėti apie skirtumus tarp vyrų ir moterų, kai kalbame apie politiką? Žinoma, mes esame visos stiprios nepriklausomos moteris Europoje. Tačiau vis dėlto dar yra labai daug galimybių pagilinti savo žinias apie moterų padėtį visuomenėje ir politikoje. Moterų politikių skaičius didėja per pastaruosius metus, tačiau dar išlieka daugybė iššūkių, kadangi moteris vėliau yra skiriamos į aukščiausius postus arba yra paaukštinamos savo profesinėje veikloje. Kartais moteris politinėme gyvenime yra tiesiog neišvengiamas blogis, tačiau iš tikrųjų jų gyvenimas, jų veikla politikoje yra privalumas. Demokratiniai visuomenė reikia užtikrinti visose srityse atitinkamą pusiausvyrą tarp vyrų ir moterų, be kita ko ir politikoje. Šiaurės valstybės rodo, kad užtikrinant geresnį moterų atstovavimą, politikoje yra užtikrinama daug veiksmingesnė politika. Ir todėl labai svarbu, kad visi žmonės, nepriklausomai nuo jų lyties, galėtų įnešti savo indėlį į visuomenės gyvenimą. Aš esu Belgijos Senato lygių galimybių komiteto pirmininkė ir aš turiu rūpintis vyrų ir moterų lygiomis galimybėmis. Žinote, kad moteris, kuriuose vyrauja uh, moterų verslo kultūra pasiekė daugiau, kadangi moteris yra labiau dinamiškos, konkurencingos ir inovatyvios. Tačiau kartu moteriams tenka ir didesnis, didesnis spaudimas ir būtina atsižvelgti į neseniai paskelbtą e, pasaulinį moterų ir vyrų skirtumų indeksą. Ten yra nurodoma, kad skirtumai tarp vyrų ir moterų yra pakankamai ženklus ir dauguma moterų yra linkusios imtis laikinos veiklos, darbinės veiklos vietoj pastovių sutarčių ir jos, žinoma, gauna mažesnės pensinės išmokas ir taip pat išmokas šeimai. Tačiau kita vertus reikia pripažinti, kad moteris ne pačios pasirenka trumpesnę darbo dieną. Aš norėčiau paraginti ES valstybės užtikrinti kuo didesnę vyrų ir moterų lygybę, kad nebūtų jokių skirtumų atlyginimuose ir kad būtų parengtas atinkamas veiksmų planas užpildyti šitą takos, takos skirą. Aš norėčiau, kad šitos diskusijos nepasibaigtų tik šiandieną ir kad jos tęstųsi ateityje. Labai ačiū, ponė Leinin. Kitas kalbėtojas, kita kalbėtoja, Alena Gaiduškova, kuri yra Čekijos Respublikos senato pirmininko pavaduotoja. Prašom. Hezký den, vážená paní předsedkyně, dámy a pánové. Dėkoju, ponė pirmininkė, gerbiamas ponės ir ponai. Aš linkiu kuo geriausios sėkmės šiame, šioje konferencijoje. Man labai malonu dalyvauti šioje diskusijoje, kurios metu mes prisimename pirmąją moters dienos šventę ir kalbame apie moterų galimybės ir lygias teisės. Man labai malonu sėdėti šalia kolegės Maren Huprecht. Tai moterų komiteto narė Europos tarybos parlamentar, parlament, parlamentinės asamblėjos narė. Aš džiaugiuosi taip pat galima kalbėti šios diskusijos metu ir pasidalinti savo patirtimi, patirtimi iš Čekijos Respublikos. Čekijos moteris didžiuojasi, kad jos buvo vienos iš pirmųjų, kurios išsikovojo rinkimų teisę. Mūsų Respublikoje rinkimų teisė buvo suteikta 1920 metais. Tačiau taip pat tenka apgailestauti, kad nuo to momento mes nepasiekime didelės ženklios pažangos tokios, kokios mes pageidautume. Čekijoje praėjusiais metais vyko daug rinkimų. 2010 metais pavasarį vyko rinkimai į parlamentą, rudenį į senatą ir taip pat metų pabaigoje vyko vietos rinkimai po šių trijų rinkimų raundų, atsižvelgiant į rinkimų rezultatus, tenka pripažinti, kad reikia grįžti prie kitų papildomų priemonių siekiant pritraukti moteris į politiką tų priemonių arba veiksmų turi imti pati, pačios partijos arba reikia nupatyti atitinkamas nuostatas rinkimų įstatymuose, kadangi moteris negauna jokios paramos, jos nėra skatinamos dalyvauti rinkimuose ir politikoje. Žinoma, rinkiminiuose sąrašuose atsiranda moterų pavardžių, tačiau visa rinkimų kampanija yra vykdoma vyrų ir moterys tiesiog netenka jokios galimybės būti išrinktos. Todėl rinkėjas pasirinktamas moterį tiesiog renkasi tik tokiu atveju, kai jis yra nusivylęs visų sąrašų. Todėl moterų skaičius parlamente, nors ir padidėjo pastaruoju metu, 22 procentai moterų dirba parlamente ir 8,5 procentai senate. Čia galbūt tas rezultatas ir džiugintų, tačiau vietos lygmenyje 26 procentai išrinktų moterų dar yra nepakankamas skaičius Yra keletas ir moterų seniūnių arba merių, kurios dažniausiai yra išrinktos pagal socialdemokratų sąrašus arba tiesiog buvo nepriklausomų sąrašuose. Kalbant apie vyrų ir moterų lygybę, negalima palikti šio proceso savivaliai. Mes turime imtis ryštingų priemonių, kitaip mes nepasinaudosime labai svarbiu intelektualiu potencialu. Kol kas vyriausybė dešiniųjų e, vyriausybinė koalicija nesima jokių žingsnių ir netgi pablogino situaciją. Dabartinėje vyriausybėje, pavyzdžiui, nėra ne vienos moters ministrės ir taip pat nėra ir moterų, beveik visai moterų ministrų pavaduotojų. Parlamente abiejose rūmose yra daugiau moterų, tačiau tai susiję tik su tuo, kad pilietinė visuomenė darė didelį spaudimą politikai, ji tiesiog siūlė, ragino įtraukti moteris, moteris į uh, valstybės valdymą. Jeigu mes norėtume įtraukti kuo daugiau moterų į politinę veiklą, reikia imtis konkrečių priemonių užtikrinančių moterų lygias teisės. Kitaip mes nepasieksime nieko. Baigdama norėčiau pasakyti, kad ES ir apskritai tarptautinis klimatas vadina labai svarbu palankų vaidmenį įtraukiant moteris į politiką. Aš norėčiau padėkoti parlamento prezidentui, ponui Buzikui ir visiems, kurie supranta, suvokia, kad šeima yra nepilna, kai nėra mamos arba tėčio, lygiai taip pat negalima kalbėti apie visą visavertę visuomenę, jeigu moterys negali turėti vienodų teisių priimant politinius sprendimus. Reikia sukurti atitinkamą palankų klimatą, kuris leistų moterims dalyvauti visuomenės gyvenime, būti aktyvioms politinėje veikloje, o šitų sąlygų sudarimas priklauso bent maža dalimi ir nuo šios konkurencijos sėkmės. Taigi mes turėtume siekti, kad visa visuomenė galėtų išnaudoti visas savo galimybės. Dėkoju dar kartą Europos parlamentui už šią konferenciją, dėkoju moterų komitetui ir taip pat dėkoju tarybai visos šios institucijos turi padėti apibendrinti tą gerąją patirtį ir perkelti ją į visas valstybės. Dėkoju. Ačiū. Toliau suteiksiu uh, žodį Marlen Ruprecht. Ji yra Vokietijos Bundestago uh, moterų reikalų vyresnių piliečių moterų ir jaunimo komiteto narė. Gerbiama ponė pirmininkė, gerbiamas kolegės, gerbiami kolegos, ponios ir ponai, aš dėkoju moterų komitetui už pakvietimą dalyvauti šioje konferencijoje, kuri skirta moters dienos šimtmečiui padidėti, pa, paminėti. Vokietijoje pastaruoju metu vyksta diskusijas dėl vyrų ir moterų lygybės šios diskusijos yra labiau sėtinos su vienodu darbu ir vienodu atlyginimu visiems. Mes kalbame apie atskirus verslo sektorius, apie sudėtingą situaciją. Taip pat mes kalbame ir apie galimas kvotas verslo įmonėse. 2000 2011 metais pavasarį buvo paskelbta ataskaita apie lygias galimybės visuomenėje. Šioje ataskaitoje buvo kalbama apie e, moterų ir vyrų indėlį moksle ir švietime ir taip pat versle. Tačiau šita ataskaita tiesiog liko nepastebėta visuomeniai, išskyrus kai kurias politikės ir moterų organizacijas. Šiandien mes kalbame apie moters dalyvavimą politikoje. Ši tema praėjusiais metais Vokietijos Federacinėje Respublikoje buvo aptariama tik labai retai ir spontaniškai. Tik tada, kai buvo kalbama apie moterų įtraukimą į koaliciją, į vyriausybę. Tačiau reikia pripažinti, kad pirmą kartą Vokietijos istorijoje pirmoji krekždė jau atskridusi. Tai yra, mes turime aukščiausiame poste mūsų federalinę kanclerę ponę Merkel. Iš 14 ministrų penkios ministrės yra moteris. 16 federacinių žemių ministrų pirmininkų postus užima dvi moteris. Vietos lygmenių šie skaičiai yra dar menkesni. O kokia situacija partijose? Šešios partijos dirba Bundestage, trijuose, trijų iš partijų programuose yra numatytos kvotos moteris, moterims. Būtent socialdemokratų partija ir numačiusi 40-40-20 procentą kiekvienai lyčiai, kiekvienos lyties atstovams yra numatoma po 40 procentų, o likusieji 20 procentų gali būti užpildyti e, e, mišriomis kvotomis. Taip pat ir dešiniųjų partija yra numačiusi 50 procentų kvotą moteriams, o CDU ir CSU yra numačiusi 25 procentus, o CSU socialinė sąjunga dar tik kalba apie kvotų nustatymą moteriams laisvieji demokratai parlamente kol kas neturi jokių kvotų moterims ir todėl iš 31 šios frakcijos deputato yra 23 vyrai. Kokios teisinės prielaidos Federacinėje Respublikoje egzistuoja moterų atžvilgių. Nuo 1990 metų numatyta moteriams aktyvi ir pasyvi rinkimų teisė ir Konstitucijos trečiajame straipsnėje yra nurodytos lygios teisės moteriams. Ten yra sakoma, kad valstybė turi užtikrinti faktinę lyčių lygybę ir ją įgyvendinti. Tačiau kaip tai atsispindi pilietinėje visuomenėje ir politikoje, kaip užtikrinama šita lyčių lygybė. Moterų grupės ir lygybės, lyčių lygybės politikos mato, kad yra pakankamai daug trūkumų. Visi pastebėme, kad yra pakankamai silpnų vietų, visi tai pripažįsta, tačiau ar galima imtis kokiu nors priemonių siekiant įveikti šitą netolygumą, dėl to nuomonės išsiskiria. Jaunos moteris ir vyrai tiesiog pasipriešina, priešinasi kvotų įvedimui bet kuriame lygmenyje ir motivuoja, kad kompetencija ir gebėjimai turi nusverti Tai reikštų, kad parlamente 3 ketvirtadalius turi, vietų turėtų užimti moteris, kadangi mūsų visuomenė ir geresnį įsilavinimą, ir profesionalesnės yra būtent moterys. Tačiau vyrai teigia, kad jie yra labiau kompetentingi Aš manyčiau, kad jeigu iš tikrųjų būtų renkamasi pagal kompetenciją, tai mūsų galimybės būtų daug didesnės. Kokie kliuviniai yra mūsų valstybėje siekiant lygybės. Aš manau, problemos ir priežastys yra tos pačios. Tai yra įprasti stereotipai, stereotipai apie moters vaidmenį visuomenėje ir šeimoje būtent dar ir dėl to moteris nedalyvauja visuomenės gyvenime, verslo veikloje, kad jos neturi pakankamai saugiklių, saugiklių darbo veikloje, jos negali tolygiai paskirstyti savo laiko tarp darbo ir darbo šeimoje. Kai aš pateikiau savo politinę kandidatūrą e, rinkimuose visuomet būdavau klausama, kas bus su mano vaikais, jeigu aš iškovosiu mandatą. Kas pasirūpins vaikais, buvo klausima. Parlamente vyrai dažniausiai yra vedę šeimų nariai, tačiau jų niekas neklausė, kas bus, jeigu bus išrinktas su tavo vaikais, o mes esam klausimos nuolat. Taigi mes turime galvoti apie tai, kaip paskirstysime savo laiką, ir kaip mes atliksime savo šeimos ir mamos pareigas, būdamos aukštame poste. Ir dėl to dažniausiai moteris neturinčios vaikų gali kilti karjeros laiptais ir jos stapteli savo profesinėje veikloje tuo metu, kai gimdo vaikus. Mums trukdo ir tai, kad politikoje, jos struktūroje dominuoja vyrai. Teigiama, kad kad e, apskritai struktūra turėtų išlikti tokia, kokia yra. Kažkas turi vadovauti šeimoje ir vyriausybėje, o moteris gali būti tik tai tos, kurios tiesiog potencia, potencialiai rūpinasi šeima, jos gerovė ir kitais dalykais. Todėl mes dabar esame išsirinkę arba paskyrę šeimos ministrę ir tai yra jauna moteris, ministrė, toliau vykdanti savo funkcijas ir kad tik yra susilaukusi vaikučio. Ir matysime, kaip ji įrodys, kad ji gali eiti pareigas, aukštas pareigas ir kartu rūpintis savo šeima. Tačiau turint politinį mandatą, jau niekas nebeklausė, neturėtų klausti, kaip uh, žmogus, šiuo atveju moteris, vykdys savo pareigas kaip mama ir e, šeimos narė. Buvo atlikti tyrimai apie moters vaidmenį vietos politikoje ir rezultatai parodė, kad aktyvi politinė veikla vietos lygmenių ir pareigos šeimoje yra tiesiog nesuderinami dalykai, kadangi Miesto taryboje dažnai posėdžiai vyksta vakarais, o moteris turi skubėti į namus, guldyti vaikus ir imtis įprastinių pareigų. Reikia pripažinti, kad ir visuomenėje dažnai moteris yra atstumamas, psichologiškai atstumiamos nuo aktyvios politinės veiklos. Ką reikėtų keisti? Pirmiausia, reikėtų dar kartą įsigilinti į rinkimų įstatymus, į rinkimų sistemas ir išanalizuoti, ar jos nediskriminuoja moterų. Reikia sukurti palankias sąlygas moterims ir būti šeimose ir kartu imtis profesinės ir politinės veiklos. Jaunos moteris, kol jos nesusilaukia vaikų, galvoja, kad pagal savo kompetenciją jos galės kopti karjeros laiptais, tačiau kai jos susilaukia šeimos, tada jos pačios iš esmės pakeičia savo požiūrį. Europos mastu yra situacija, mano manimu, panaši, tačiau yra nedėlių skirtumų. Manyčiau, kad nors konstitucijoje yra suformuluota nuostata, kad moterims, moteris yra lygios, tačiau vis dėlto tai yra daugiau mažiau teorinė formuluotė. Taigi kaip galėtume pasiekti faktinės lygybės? Aš manyčiau, kad to pasiektumėme bendradarbiaudami laikydami vien, vieni kitus partneriais ir lygios galimybės, lygios teisės ir šiandien matau yra tema, kuri rūpi moteriams, o ne vyrams. Todėl mes turėtume paskubėti kitaip ne, nepavyks uh, įveikti kinų sienos arba jeigu mes nepastebė, nepaskubėsime, tai ta kinų siena išsiplės ir užtvers mūsų kelią į atvirą pasaulį. Ačiū. Dabar e, periname prie nacionalinių parlamento atstovų. Bet e, prieš tai dar suteiksiu žodį Europos parlamento nariai, Sirmai Pietikenin. Uh, Ji yra ir moterų teisų komiteto narė. Be to, ponė Pytikainen yra atsakinga už pranešimą dėl moterų politikoje. Prašom, žodis jums. Ačiū už gražius žodžius. Noriu padėkoti kolegoms už tikrai vertingą indėlį ir uh, už išsakytas mintis. Trumpai kalbant, aš manau, kad moteris politikoje yra lygybės ir kokybės klausimas. Visų pirma, lygybės. Kaip užtikrinti, kad visi gyventojai turėtų tokias pat galimybės naudotis ištekliais bei e, turėti galimybę dalyvauti sprendimų prieimime, kaip ir kita gyventojų pusė. Aš tiems Aš tiems, kurie priešinasi kvotoms uh, moterų atžvilgių, sakau, o kodėl nepanaikinus jūsų kvotų, kodėl nesumažinus vyrų kvotų? Toliau, moterų dalyvavimas politikoje kaip kokybės aspektas visų pirma turime kalbėti apie sprendimų prieimimą, apie tai, kad reikia išgirsti daugiau nuomonių ir kad daugiau žmonių dalyvautų sprendimų prieimime. Galiausiai politikoje atvira visuomenėje egzistuoja tas svarbus trikampis demokratijos, įtraukiamosios demokratijos, gerovės kuomet e, ne, nelabai skiriasi, kuomet žmo, žmonių pajamos pasiskirsto to lygiai ir švietimo. Ir jeigu kuri nors trikampio viršūnė viršūnės trūksta ar išlubuoja, tuomet visuomenė susiduria su problemomis. Jau buvo sakyta, kad visuomenės, kuriuose daugiau moterų dalyvauja sprendimų prieimime, užtikrina geriaus, geresnę pusiausvyrą, tai yra labiau įtra, įtraukiamos visuo, įtraukiančios visuomenės, jos, jose užtikrinama taip pat daugiau visuomenės narių apimanti gerovė. Taigi, būtent dėl to moteris turi dalyvauti sprendimų prieimime. Su kokiais iššūkiais susidurėme? Moterų skaičius. Moterų skaičius, moterų e, esančių nacionalinių parlamentų narėmis skaičius labai skiriasi valstybėse narėse. Dar labiau skiriasi moterų dirbančių vyriausybėje skaičius skirtingose valstybėse narėse. Ir būtent šiuo klausimu, šiais klausimais turime imtis veiksmų. Uh, išlieka netoligumas, ne, ne, trūksta dar pusiausvėros ir kalbant apie sprendimų prieimimą ES institucijose, turiuomenį Europos komisiją. Toliau segregacijos klausimas. Daugiau moterų dirba socialinėme ir švietimo sektoriuje nei vyriausybės sektoriuje. Jei panagrinėsime horizontaliai, kiek yra finansų moterų, finansų ministrių moterų, arba istorijos eigoje, kiek premjerių buvo valstybėse ir finansų ministrių. Tai pamatysime, kad tie skaičiai yra labai labai menki. Ir viena iš kliučių, kurią turime įveikti tai užtikrinti, kad moteris dalyvautų sprendimų prieimimuose liečiančiuose ekonomikos klausimus privačiame ir viešajame sektoriuje. Ir dėja dažnai vertybės yra išvardinamos taip vadinamosi objektyviuose pareiškimuose. Ir tai vertinama panašiai kaip ir išlaidos ir įplaukos. ir kuo daugiau lėšų skiriame konkretiems e, projektams, tai, tai tuo dažniau tai kažką konkreto apčiuopiama, tai laikoma investicija. O kai lėšos skiriamos žmonėms, tai dažnai įrašoma į išlaidų skyrių. Na ir su lytimi susijęs klausimas, aišku, būt, yra būtent toks. Kiti iššūkiai kurie jau buvo aptarti. Moterų finansiniai ištekliai yra mažesni, jeigu jos dalyvauja politinėje kovoje. Žiniasklaidoje moteris m, mm, pristatomos kitaip, kai, kai tai yra moteris, nei tarkim vyras politikas. Pasitikėjimo klausimas. Arba, kitaip sakant, kaip užtikrinti, kad susiformuotų kritinė moterų masė, kad jų nuomonė būtų išgirsta. Manau, kad reikia imtis e, veiksmų, rodyti iniciatyvą ir patvirtinti teisės aktus. Kalbant apie iniciatyvas arba laisvanoriškas akcijas, norėčiau su jumis aptarti vieną idėją. Kaip pasiekti tą kritinę masę ir kaip palaikyti moteris. Reikia mm, kurti geresnius tinklus, tarp atskirų sektorių ir tarp partijų. Čia galėtų dirbti moterų organizacijos, nevyriausybinės organizacijos, profsąjungų lyderis, moteris verslo lyderis, politikės lyderis. Kai svarstomi politiniai klausimai nacionalinio ir Europos mastu, tos to tinklo organizacijos ir galės užtikrinti, kad jų balsas būtų išgirstas ir kad į jį bent būtų atsižvelgta, kad jį išgirstų kitos moteris dalyvaujančios tose procesuose. Reikia geresnio bendradarbiavimo tarp nacionalinių parlamentų ir Europos parlamento. Ir manau, kad nežinau, kaip dar galėtume prisidėti. Galbūt, pavyzdžiui, rinkimuose ne tik palaikyti konkrečią partiją, konkrečią kandidatę, bet taip pat sieti su politikių moterų dalyvavimu rinkimuose tam tikrą žinę, žinę apie tai, kaip svarbu, kad moteris būtų išrinktos. Taip pat dar viena mintis. Galbūt Europos Sąjungoje gali, Europos parlamente galėtų atsirasti atskiros programos skirtos moterų žurnalisčių švietimui ir integravimui, kad jos daugiau rašytų ES temomis ir atsirastų daugiau straipsnio apie lyčių pusiausvyrą politikoje. Užbaigdama savo pamastymus apie tai, ko mums reikia be e, teisėkuros žingsnių. Kita kartą, kai bus bandoma keisti sutartį dėl, pavyzdžiui, ekonominių sumetimų, tu, turėtumėme kelti ir komisijos narių kvotų klausimą. Manau, kad komisijoje pusė narių turi būti vyrai ir kita pusė moterys. Ir valstybės narės nominuoja e, kandidatą į komisiją ir turėtų kiekvieną kartą, manau, nominuoti moterį ir vyrą kandidatę, kad tai būtų lengviau pasiekti tokios pusiausvėros. O kalbant apie privatų sektorių, manau, kad jei versle nebus ne, ne pasiekta ženklios pažangos, kvotų klausimą čia taip pat reiktų imti svarstyti. Galiausiai teisėkuros veikla, konstitucinės teisės. Juk numatytos lygios teisės ir moterims. Norėčiau, kad plėstume tuos tinklus, kurių, kurie akcentuotų konstitucinių teisų aspektą ES mastu. Ir tai būtų siektume užtikrinti geresnės galimybės dalyvauti politikoje, ne tik, e, ne tik kiekybinių požiūrių, bet ir kokybinių, kad, būtų, kad išnyktų tas atskirimas, agregacija. Ačiū. Labai ačiū, ponė Pitikainin. Taip pat dėkoju e, mūsų atstovams iš Belgijos, Čekijos ir e, Vokietijos už pasisakymus. Ir dabar jau tikrai pradedu diskusiją su kitais ir kitomis, kurios noriu pasisakyti. Pirmiausia, kalbėtojų sąraše Janik Buden iš Prancūzijos Senato. Prašom. Merci, Madame la Présidente. Ačiū, ponė pirmininkė. Ir pirmiausia, dėkuoju už tai, kad suteikite žodį pirmą kartą šį rytą vyrui. Aš džiaugiuosi, kad šiandien Europos parlamentas suteikia tokią galimybę kalbėti apie moterų politikių vaidmenį Europos Sąjungoje. Kadangi aš manau, kad mes iš nacionalinės patirties išvelgiame didelę kon, didelį prieštaravimą. Todėl mes e, galime iškelti daugybę problemų e, srityse, kurios yra esminės demokratijai. Moterys sudaro pusę, net daugiau negu pusę valstybių gyventojų. Ir šiandien jau turbūt daugiau niekas nebe galvoja, kad politinių sprendimų kad politi, dalyva, jų dalyvavimas politinėse sprendimuose būtų problema. Aš čia atstovauju Prancūziją, Prancūzijos senatą ir Prancūzija nėra pavyzdys. E, mes galėtume pažvelgti pastarųjų e, dešimties metų patirtį ir pamatytume, kas vyksta. Apie tai kalbėjo ponė Fonten. E, mes užimame 47 vietą tik tai pasaulyje pagal moterų dalyvavimą. Bet nacionaliniuose parlamentuose mes, e, e, pagal moterų kiekį nacionaliniuose parlamentuose mes užimame trečiąją vietą. Prancūzijos senatas pralenkia nacionalinę asamblėją. Mes turime 18,5 procentų moterų. Prancūzai e, turi įstatymą, pagal kurį moteris gali dalyvauti rinkimuose tik nuo 1944 metų toks statymas buvo priimtas. 2000 metais socialistų vyriausybė vadovavimo premjerministro Leonelio Žaspenio priėmė kvotų įstatymą. Konstitucija e, priimta, pakeista 99 metais numatė principą, kuris reiškia, kad moteris ir vyrai turi vienodas teisės į rinkimų mandatą ir e, dalyvavimą politinėme gyvenime. 2000 m. birželio 6 d. parlamentas priėmė įstatymą, kuris tarnauja lygybės pagrindų Prancūzijoje. Šiuo įstatymu sukurtas e, mechanizmas leidžia lygybei tapti realybę. E, kai kuriuose asamblėjose, e, savivaldybių, e, savivaldybėse, bet ne visur mes supraskime, kad dauguma rinkimų vyksta pagal sąrašus. Dėl taisyklės, kuri numato, kad visi sąrašai turi būti sudaryti e, iš visų lyčių kandidatų. Abiejų lyčių kandidatų. E, regionų rinkimuose sąrašuose yra 48 procentai moterų. 2007 metais e, sausio mėnesį buvo priimtas įstatymas, kuris numato, e, kokia turėtų būti savivaldybių tarybų sudėtis. E, savivaldybių tarybos, kuriuose yra daugiau negu 3,5 tūkstančio gyventojų, dabar savo narių tarpę turi 42 procentus moterų. Europos parlamente, kaip žinia, E, taip pat nuo 2009 metų yra daugiau negu 44 procentai moterų. Tai e, mechanizmas, e, kuris yra pagrystas rinkimų pagal sąrašus principu. Dabar matome, kad tik 13,2 procentai moterų dirba generalinėse asamblėjose, kurios vadovauja departamentams Prancūzijoje. Tik 18,5 procentai moterų yra nacionalinėje asamblėjoje. Partijos turėtų skatinti moteris dalyvauti tokiuose rinkimuose, bet dėje tai dar e, tebėra besitęsinti kova partijos e, neretai keldamos kandidatus į parlamentus ar į kitas e, valdančiasias įstaigas regionuose, departamentuose ar panašiai ne visuomet e, iškelia moteris, neretai moteris tampa tik pakaitinėmis narėmis. Prancūzijoje lygybė taigi išlieka dar nepasiekta, nepasiektas tikslas, dėl jo turime kovoti. Bėgant metais mes e, supratome, kad e, kai kurių rinkimų sąrašai yra neproporcingi, o net ir tie, kurie atrodo daugmaž proporcingi, dar tebėra labai trapūs ir pažeidžiami. Todėl aš e, norėčiau pasakyti, kad e, turime sukurti visas reikalingas sąlygas, kad moteris galėtų dirbti savivaldybos ir regionų administracijoje vadovaujantis parlamentu, kuris buvo priimtas praėjusiu metu, parlamento įstatymu, kuris buvo priimtas praėjusiu metu pabaigoje. Ačiū, dabar suteikiu žodį tiesiai Katrin Monde Savei, kuri taip pat atstovauja Prancūzijos senatą. Merci, madame la, la présidente. Ačiū, ponė pirmininkė, ponios pirmininkės, mėly kolegos. Kaip matote, Prancūzijos senatas yra atstovaujamas tikrai lygiaverčiai šiandien, nes čia mes esame e, moterų teisų delegacijos vicepirmininkė ir vicepirmininkas ir esame čia šią progą. Už šį renginį norėtumėme Jums padėkoti. Mano kolega Buda pristatė lygybės klausimų situaciją Prancūzijoje ir iš esmės tai susijęs su rinkimų įstatymų e, dėl to, kaip turi būti sudaryti sąrašai, kad juose turi būti abiejų lyčių kandidatų. E, kai, ir kaip kolega pristatė, e, mechanizmas egzistuoja, bet jis ne visada m, mm, funkcionuoja. Ir pavyzdžiui, ir kartais rinkimuose, rinkimai yra e, surengiami taip, kad tas, tie reikalavimai nevykdomi ir ir pavyzdžiui pakeičiant e, ypač vienmandatėse apygardose. Ir praėjusiu metu pabaigoje Prancūzijos parlamentas ir įtvirtino tokią situaciją, kokia jums buvo pristatyta. Buvo bandoma reformuoti teritorinį administracinį mūsų šalies suskirstimą. Ir aš norėčiau patikti keletą pasiūlymų dėl, dėl e, vietos tarybose dirbančių atstovų. Ir taip pat pas mus e, išrinktieji tarybas atstovai taip pat dirba ir departamento valdžios lygmenių. Taigi turime kalbėti apie tai, kaip ateityje bus renkami atstovai į departamentos lygmens struktūras. Taigi tuose e, kalbame apie regioninių atstovų sąrašus. Ir čia reikia siekti tikros lygybės. E, Tačiau e, čia vienmandatėse apygardose rinkimai vyks, vyksta dviem turais. Ir, ir dėl tam tikrų suvaržymų, dar tam tikrų aspektų, teritorinių aspektų, neįmanoma užtikrinti, kad būtų, kartais neįmanoma užtikrinti, kad būtų laikomasi to lygybės reikalavimo ir pluralizmo principo. Ir tik tai 12,3 12, 12 procentai visų tarybų narių yra moteris. Senatas svarstė šį klausimą, buvo parengtas pranešimas tema lygybės gelbėjimas ir buvo patvirtintos kelios rekomendacijos, joms buvo pritarta vienbalsi ir noriu pasakyti, kad yra tokia politinė valia. Mes gal ne visada suprantame, dėl kaip galėtume pakeisti šią situaciją ir iš tikrųjų statime numatyta galimybė, lygios galimybės vyrams ir moteriams siekti mandatų vietos rinkimuose. Mes nusprendėme, kad nereikia suvaržyti parlamento galių ir laisvių labai griežtai fiksuojant kai kuriuos apribojimus, bet kad reikia remtis ta nuostata, kad konstitucijoje egzistuoja e, reikalingos nuostatos. Taip pat nusprendėme, kad nereikia taikyti sankcijų, finansinių baudų. Moterų skaičius, kalbu apie Prancūzijos parlamento nares, na, jos, mes manome, kad tos moteris yra parlamente dėl savo kvalifikacijų, dėl savo uh, pasiekimų. Ir taip pat mes mąstėme apie tokį novatorišką sprendimą. Renktis, renkti e, e dvi, rinkimus dvimandatis, dvimandačių pagrindžių. Tai yra, kad iš vienos apygardos būtų renkamas ir vyras, ir moteris. Taigi reiktų pakeisti sumažinti apygardų skaičių, pakeisti teritorijų suskirstimą apygardomis. Ir taip užtikrintų tą lygybę griežtąją prasme. Na, kaip jūs suprantate, ši idėja yra tikrai labai novatoriška, ji dar nebuvo išplėtota, bet tikrai ji nusipelno tolesnio nagrinėjimo ir analizės. Norėjau ją su jumis pasidalinti. Ir dar viena svarbi tema. Mūsų delegacija šiais metais svarstė, kokiomis sąlygomis galėtų susiformuoti lygybė politinėme ir profesinėme gyvenime. Ir mes savo darbe ponę Reiser paskyrėme pranešėją, kuri renks pranešimą tema moterų įvaizdis žiniasklaidoje. Ir, mielos kolegės, noriu pasakyti, kad žvelgdami pas mus į televizijos ekranus, galime padaryti išvadą, kad, kad moteris dažnai vaizduojamas stereotipiškai, jos yra e, vaizduojamas tarsi kaž, kažkuo, ne, kažko joms nepakanka ir dažnai joms skiriamas mm, labai menka vertis vaidmuo, kartais jos pristatomos kaip aukos, trūksta moterų profesionalių eksperčių Taigi mes rengiamės imtis šios situacijos ir siekti, kad žiniasklaidoje moterų uh, įvaizdis būtų labiau siejamas su vertybėmis. Ir mes manome, kad tai yra būtina taip pat siekiant, bendroje veikloje siekiant uh, visiškos lygybės. Tak. Ačiū. O dabar uh, bus pristatyta Lietuvos padėtis, todėl suteiksiu žodį poniai Marijai Paviljoniniai. Prašom. Thank you, madam. Dėliai. Ačiū, ponė. Ponės ir ponai. Man labai didelė garbė šiandien būti su jumis ir aptarti Tarptautinės moters dienos reikšmę, kuri pakeitė pasaulį. Galvodami apie moterų politinio vaidmens ES ateitį, sutinkame, kad moterų vaidmuo turėtų būti sureikšmintas. Reikia daugiau moterų sprendimų prieimimo postuose, daugiau moterų lyderių Europos visuomenėje. Tačiau moterys lyderės moterys politinėse part... ir moterys politinėse partijose nėra tas pats. Protingos, talentingos asmenybės ir didėjantis moterų skaičius politinėse partijose pagal kvotas negali būti sutapatinta. Todėl mes turime e, didinti moterų asmenybių skaičius. Kiekviena moteris politikė yra unikali, kūrybinga individė su, pla, su labai plačia pasaulyje žiūra. Prisimendama Lietuvos nacionalinio parto pat, parlamento patirtį, aš galiu pasakyti, kad ne visos moteris politikės giliai supranta lyčių aspektus politikoje, moterų lyč, e, lyčių identiteto problematiką, moterų teisės ir moterų problemas, tokias kaip reprodukcinės teisės, šeimos planavimas, abortas, lytinis švietimas, e, lytinių mažumų žmogaus teisės, smurtas šeimoje. Todėl aš drįstu pabrėžti, kad ateities ES reikėtų labiau akcentuoti moters asmenybės augimo reikšmę, moterų švietimo reikšmę, moterų pasitikėjimo savimi, e, psichologinio lankstumo, atsakingumo ir švietimo reikšmę. Politinis feminizmas prasideda politinėse partijose. Yra atvejų, kai moterys politinėse partijose praranda savo individualų veidą ir tampa partijų ideologijos e, ruporais Kai moteris e, perduoda konservatyvę ideologiją, tradicinę, stereotipinę ar dogmatišką nuomonę, jos žaloja ir greuna lyčių lygybės ir e, e, lyčių lygybės politiką. Aš norėčiau pabrėžti, kad moteris turėtų būti solidarios, nesusiskaldžiusios. Tam mums reikia pakeisti moters mentalitetą. Turime sukurti moterį kaip progresyvę asmenybę, susijęti kvotų sistemą su specialiu dėmesiu, ypatingu dėmesiu moters asmenybės kūrimui. Ačiū. Ačiū. Toliau Portugalijos poziciją. Suteiksiu žodį poniai Marijo de Rosario Cornerijo. E ačiū, ačiū ponė pirmininkė, gerbiami kolegos. Aš jau čia girdėjau keletą kartų paminint kad teisė į valdžią yra viena iš svarbiausių demokratijos teisių. Ir aš galiu pasakyti, kad tai yra bendro holistinio vystimosi dalis. E, prisiminkime 2006 metų įstatymą, kuris buvo priimtas Portugalijoje dėl lygiaverčio politinio atstovavimo. Tai yra iš esmės lygybės įstatymas. Ten sakoma, kad 33 procentai moterų sąrašuose turi būti ir tokiu būdu jau politinių moterų ir vyrų atstovavimas politinėse partijose būtų labiau subalansuotas. Ir taip moteris būtų labiau atstovavimas sprendimų prieimimo organuose. Šis uždavinys kartu su kitais darbais, kurie buvo vykdomi tuo metu, e, buvo įgyvendintas Pavyzdžiui, buvo priimtas darbo rinkos įstatymas, kuris leidžia suderinti profesinį ir šeimos gyvenimą. Buvo paminėta e, kaip e, visuomeninė infrastruktūra gali būti pritaikyta šeimos poreikiams, numatyti tam tikri lygybės mechanizmai, kurie leistų moteriams geriau įsilieti į sprendimų prieimimo procesus. Ir iš esmės tokiu būdu mes tikrai prikvietėme daugiau moterų į lyčių lygy, į, į atsiprašau sprendimų prieimimo institucijas. Didelė pažanga pasiekta parlamente, jau mes netoli 30 procentų esame. Aš neaiškinsiu, kodėl mes dar nepasiekėm 30 procentų, bet jau esame netoli. Savivaldybių tarybose E, skaičius dar yra gana mažas, mes e, vis dar diskutuojame, dėl to 20 procentų moterų ten yra, o kai kuriuose valdybėse net ir dešimties nesiekia. Ir dėl to iškyla klausimas, kurį dabar paminėsiu. Šis pamatinis mechanizmas, leidžiantis pasiekti daugiau e, teisybės atstovaujant vyrus ir moteris lygiavertiškai sprendimų prieimimo institucijose yra e, įgyvendinamas per kvotas. Ar nereiktų kažko kito? Mes, manau, turėtume bent jau trečdalį moterų turėti sprendimų prieimimo institucijose. Jeigu mes e, mano minėtą įstatymą įgyvendinsime per daug griežtai, galime pasiekti priešingo rezultato. E, Sarašuose akivaizdžiai e, matėsi dirbtinai priskirta dalis moterims. Ir nors politinėse partijose buvo trečdalis moterų, kitose sprendimų prieimimo institucijose to skaičiaus toli gražu nesiekėme. Be to buvo tokių partijų, kad, kad kuriuose moterų buvo tik viena kita. ir dėl to be abejonės e, problema tebe išlieka aktuali. Aš suprantu, kad e, reikia toliau diskusijų apie moterų ir vyrų lygybę ir moterų galimybės e, dalyvauti politinėme gyvenime. Negalima tų diskusijų apriboti tik sprendimų prieimimo institucijomis politikoje. Negalima kalbėti tik apie parlamentą. Mes turim suprasti, kad moteris turi būti atstovavimas visose institucijose, kur priimė sprendimai. Pavyzdžiui, bendrovių valdybose, finansų pasaulio e, valdančiosiose įstaigose ir panašiai. Aš dabar e, ne, nevardinsiu visų galimybių. Bet e, mano valstybėje dar yra nepakankamai moterų, e, kurios nešto ekonominę atsakomybę. Pavyzdžiui, Centrinio banko valdyboje visai nėra moterų, o stambiausiose Portugalijos bendrovėse e, moterų yra tik tai 4 procentai valdančiose e, struktūrose. Universitetų valdybose moterų e, E, atstovavimas tiesiekia 7 procentus. Taigi tai yra labai rimtas uždavinys. Turim stiprinti bendrą moterų aktyvumą. Tai nepaprastai svarbu holistiniai visuomenės raidai. Tai susiję su reikiamybė kelti iniciatyvas įvairiuose sektoriuose. Negalime visur pritaikyti kvotų. Ką daryti, kad ir privatus sektorius jaustųsi atsakingas, jaustųsi verčiamas e, spręsti vyrų ir moterų lygybės klausimą, nes jis yra labai svarbus mūsų evoliucijai. Ką mes galime padaryti? Ar mes galime juos teisti? Ar mes galime teikti paskatas? Aš manau, kad reikėtų ieškoti labiau savanoriškumo, laisvanoriškumo e, aspekto. Dabar bendrai visuomenėje išvelgiame dar didelę asimetriją, ypač politiniuose organuose. Ir visuomeniai e, tai yra nepriimtina. Aš manau, kad piliečiai tą supranta, demokratijos požiūrių tai yra nepriimtina ir bendrai negalime su tuo taisytis. Aš galėčiau pateikti keletą pavyzdžių, kurie turi įtakos mūsų visuomenės raidai. Tai yra neatskiriama visuomenės demokratėjimo dalis. Kolektyviai mes galime būti kūrybiškesni, mes galime pasiekti daugiau poveikio. Mes turime labai gerai išgirsti aiškę politinę valią, nes kitaip mes nepasieksim pozityvių rezultatų. Toliau Slovakijos atstovė, suteikiu žodį poniai Anai Belosovai. Ďakujem pekne za slovo. A úvod mi dovolte... Ačiū už man suteiktą žodį. Norėčiau pakalbėti apie Slovakijos padėtį aptariamoje srityje. Mano šalyje niekas artimiausioje ateityje nesirengia įvedinėti kvotų. Politinės partijos esančios valdžioje atsisako tai daryti. Jos taip pat priešinasi tam, kad kandidatų sąrašuose tam tikras e, skaičius būtų moterys. Šioje kadencijoje Slovakijos parlamente yra mažiau moterų - 16 procentų. Klausiausi atstovės iš Graikijos, jis sakė, kad joms su kvot, kvotų pagalba pavyko užtikrinti 17 procentų, tai tuomet Slovakijos padėtis yra sėkmingas. Sėkmė. Ir nors pirmą kartą pas mus yra e, moterų ministrių, Ministrė pirmininkė pas mus yra moteris, tačiau tai yra pirmas, na, vienintelė išimtis. Ji, tai yra, atsiprašau, teisingumo ministrė, vienintelė vyriausybėje. Taip pat turime kalbėti apie slova, apie, apie tai, kad atstovų skaičius. Na, atstovų, moterų atstovų skaičius parlamente yra nedidelis. Slovakijoje yra proporcinė atstovavimo sistema ir dažnai vyriausybės, vyriausybės stabilumą apsprendžia 2-3 balsai arba keli parlamento nariai, kelios vietos parlamente. Ir, pavyzdžiui, ja, jaunos moteris e, kandidačių sąrašas yra nepagidaujamas. Jeigu jos taps neišios, jos be abejo nebedirbs parlamente. Ir mūsų konstitucijoje yra pasakyta, kad, kad yra galimybė moterims tapti narėmis, tačiau apie motinysės atostogas niekur neužsimenama. Tai ką tada tokiai moteriai parlamentariai daryti? Ji tiesiog turi atsisakyti savo mandato ir išeiti, jeigu jie ruošiasi tapti motiną. Pirmoje mūsų susitikimo dalyje mes taip pat kalbėjome apie kai ką, kas man svarbu. Slovakijoje egzistuoja tokių taip vadinamų prioritetinių balsavimų sistema ir bet kurios partijos kandidatui tai reikia surenkti 3 procentus visų balsų vis tam tikroje partijoje ir tuomet tas asmuo patenka į parlamentą. Ir noriu paklausti štai ko. Kodėl nepavyks, nepavyksta užtikrinti, kad daugiau moterų patektų į parlamentą tų prioritetinių balsavimo pagrindų? nes tai balsuojant, jeigu kandidatų sąraše kandidatė yra 50, bet jeigu visos kitos atėjusios balsuoti moteris ją įrašytų pirmoje vietoje, ji pakiltų sąraše iki pirmos vietos. Taigi, iš esmės klausimas yra štai, kodėl mes moteris nerenkame moterų. Mes priimame sprendimą, tarsi apsisprendžiame pagal kandidato savybės Tačiau mes moteris nebalsuojame už moteris ir mes moterų nelaikome pakankamai gerai pasirengusiamis. Atrodo, kad moteris pirmenybę teikia vyrams. Taigi, noriu paklausyti, kodėl taip yra. Kitas dalykas, kalbant apie bendro pobūdžio temas. Daug buvo kalbėta apie kvotas. Noriu paklausti jūsų, o kas garantuos, kad tų kvotų pagalba į politiką atėjo? ateis tikrai pasiruošę žmonės. Tikslas yra užtikrinti, kad būtų tam tikras skaičius moterų politikoje. Tačiau šiandien kalbame apie šimtmetį, švenčiame moterų kovos už savo laisvę šimtmetį, laisvę ir teisės. Tačiau kita vertus manau, kad besivystančios šalis yra tikrai daug skolingos moterims. Ne, ne tik dėl. Mes kalbame ne tik apie problemas susijusias su smurtu prieš moteris, ap, kalbame ne tik apie patį islamo valstybėse. Pažvelkime į taip krikščioniškas valstybės, kiek tose šalise moterų vis dar patiria būtinį smurtą. Pažvelkime į savo kiemą, kas jame dar nesutvarkyta. Kalbame taip pat apie rūpybą vaikais. Moteris visada jais rūpinsis. Ir kodėlgi dabar moteris vis atidė, atideda vaiko gimimą, kol joms su, sueina 30 toks yra gyvenimas visuomenėje. Jauna mergina gali irgi arba karjerą, arba šeimos gyvenimą ir tai nėra jos kalti. Iš esmės tai apsprendžia visuomenė, nes visuomenė nesukuria sąlygų, kad ta jauna mergina yra susidaro tokios sąlygos, kad mergina renkasi, jis suvoka, kad na, aš turiu rinktis arba karjerą, arba šeimą. Todėl reikia pabandyti atsakyti šiuos klausimus. kodėl moteris nėra pakankamai atstovaujamos politikoje. Ar jūs manote, kad dėl to, jog nepatvirtintos kvotos, manau, man kvotos yra šiek tiek žaidžiantis dalykas. Jeigu bandome išsiaiškinti, kodėl nėra pakankamai moterų politikių, privalome pradėti gilintis į šios problemos tikrasias priežastis. Tai turi būti spontaniškas, procesas, moterų atsiradimas politikoje. Taigi reiktų užtikrinti, kad moterų gyvenimas būtų lengvesnis ES valstybėse, nes būtent dėl to moteris yra nepakankamai atstovaujamas politikoje. Ir manau, kad šiandienos, šiandienos diskusijose tikėjausi kad sutelksime dėmesį ne tik į moteris politikoje, bet kad kalbėsime bendrai apie moteris Europos Sąjungoje. Moteris, kurioms visuomenė iš dar tikrai daug yra skolinga. Taip pat norėčiau prisiminti parlamento pirmininko pono Buzeko pasisakymą. Net jei kalbame apie lygybę, ne, uh, Ponas Buzekas pasveikino mus tarptautinės moters dienos proga. Manau, mes nusipelnome žiedo gėlės iš jo. Manau, kad galime šią progą pasveikinti moteris įtikiant joms gėlių. Labai ačiū. Toliau. Ivona Arendt. Iš Lenkijos. Dėkoju, ponė pirmininkė, ponės ir ponai. Aš norėčiau padėkoti už pakvietimą dalyvauti šioje svarbioje konferencijoje, kadangi mes visi puikiai suprantame, su kokiamis problemomis susidarė moteris, norėdamas dalyvauti politikoje. Nėra ne vienos šalies, kurioje moteris patenkintos visiškai savo situaciją. Prezidentas Busekas ir kolegė Bobinska sakė, kad yra paskelbta iniciatyva, ją pateikė moterų parlamentarių grupė ir pateikė konkrečią statistiką apie moterų situaciją visuomenėje 2009 m. moterų kongreso metu. Ir buvo paskelbtas buvo pateiktas pasiūlymas parlamentui numatyti kvotas visuose rinkimų etapuose ir visuose rinkimuose. Pratesdama mintį apie mūsų šalių, turėčiau pasakyti, kad mes vis dėlto sugebėjome įtraukti tokias nuostatas į naują rinkimų įstatymą. Žinoma, tos nuostatos nebuvo taip įgyvendos, kaip pagėdavo iniciatyvos atstovės, tačiau kaip ten bebūtų ir nepasiekusios 50-50 procentų mes vis dėlto užtikrinome bent 35 procentų kvotą, tai yra 35 procentai moteriams ir 65 procentai vyrams yra numatyta pagal šį įstatymą ir jeigu sąraše yra trys kandidatai, tai bent vienas kandidatas turėtų būti moteris. Viso tie sąrašai, kurie kuriuose nebūtų pakankamas moterų skaičius, jie turėtų būti taisomi ir rinkimų komisija per tris dienas gali nuspręsti, ar jie registruos tą sąrašą ar ne. Taigi tie sąrašai turi būti parengti taip, kad galėtų užtikrinti dalyvavimą rinkimuose ir moteriams. Tačiau kitas dalykas, kaip tai gyvenama praktikoje. E, Ir dabar artimiausiuose rinkimuose mes bandysime, iš, išmėginsime, kaip veikia šitas įstatymas, pažiūrėsime, kaip vyks parlamento rinkimai šių metų rudenį. Aš manau, kad mes vis dėlto radome tinkamą kelią įtraukti moteris į politiką, tačiau visų problemų, žinoma, neišspręsime. Būtų buvę geriau, jeigu be kvotų dar būtų numatytos ir atitinkamos pareigybės arba postai, kurie turėtų būti skirti moterims. Ir tuomet būtų ne tik tai moteris įtraukiamos į uh, E, rinkiminius sąrašus, bet jos galėtų tikėtis atitinkamų pareigybių parlamente. Ir tuomet mes parlamente turėtume ir daugiau moterų, ir daugiau jos dalyvautų politinėje veikloje. Taigi mes turime užtikrinti kuo geresnės sąlygas moterim patekti į parlamentą. Situacija dabar štai kokia. Tai Aš negaliu pateikti daug statistinių duomenų, kadangi nepakaktų laiko. Tačiau reikia pasakyti, kad parlamente yra daug daugiau um, moterų, kurios turi aukštąjį išsilavinimą lyginant su vyrais, tačiau jos neturi e, um, tokių aukštų pareigų parlamente, kokias turi vyrai. Europos parlamente, pavyzdžiui, taip pat daugiau deputatų iš Lenkijos yra vyrai. Tačiau galbūt tas naujasis rinkimų įstatymas pakeis situaciją. Taip pat norėčiau pakalbėti apskritai apie situaciją Lenkijoje. Yra netolygumų atlyginime, taip pat moteriams sunkiau yra gauti darbą dėl to, kad jos gali susilaukti vaikų ir gali nutraukti savo darbinę veiklą. Kita vertus, moteris, kurios turi vaikų, jos apskritai sunkiau gauna darbą, kadangi darbdavys dažniausiai pirmenybę teikia vyrui, kadangi moteris gali tapti tam tikrą naštą, kai gali išeiti neštumo atostogų, gali sirgti vaikai ir taip toliau. Tai ko gero situacija, kur yra būdinga visose valstybėse, ne tik tai Lenkijoje. Mes savo vyriausybėje turime penkias moteris ministres, tai yra pakankamai aukštas rodiklis, mes galime juo didžiuotis Taip pat yra, yra pakankamai daug ministrų, ministrų pavaduotojų. Tai taip pat yra džiuginantis rodiklis. Kodėl moteris nėra linkusios dalyvauti politikoje? Dažniausiai dėl to, kad jos turi prievulių savo šeimoje, jos augina vaikus ir laukia, kol jie e, paugės ir tik tada galbūt ryštasi eiti į politiką. Baigdama norėčiau pasakyti, kad reikia pakeisti vyrų mentalitetą. Jeigu mums nebus teikiama parama, jeigu jos mums neteiks mūsų uh, kolegos vyrai, tai mes niekada negalėsime aktyviai dalyvauti politikoje, kadangi politika mums, kadangi šeima mums visuomet išliks labai svarbiu dalyku. Mes turime teisę į šitą paramą, kadangi mes taip pat norime siekti profesinės karjeros. O baigdama norėčiau padėkoti už galimybę dalyvauti šioje konferencijoje, palinkėti kuo geresnės sėkmės, profesinės sėkmės. Tokios konferencijos yra labai svarbios ir labai svarbu pasikeisti nuomonėmis, bet kurio. Ačiū, aš, norė... Ačiū, aš norėčiau priminti dalyviams, kad e, laiko turim labai nedaug. Kiekvienas pasisakymas turi trukti nelgiau kaip 3 minutės, kad galėtų kuo daugiau pasisakyti žmonių. Dabar aš žiūriu į Rumuniją ir suteikiu žodį poniai Silvai Manijai Peter iš Rumunijos. Doamna președintă, doamnelor. Pone pirmininkė, gerbiami ponios, gerbiamos ponios ir ponai. Rumunija ir viena iš, daugelio, iš nedaugelio valstybių, kurioje nėra pusiausvyros tarp vyrų ir moterų politikoje. Moterų potencialas nėra maksimaliai išnaudojamas, nes patiriama diskriminacija. Net neužtenka įstatymų. Nors moterų padėtis pastarai dešimtmetį pagerėjo, neligybės e, apraiškų dar daug. Moterų pagrindinės teisės dalyvaujant politikoje ir sprendimų prieimime, yra įgyventinamos labai lietai. Aš pats, aš pati manau, kad visuomenėje, kur moteris turi teisę į švietimą ir vienodas teisės, turėtų būti nekliudoma ir moteriams patekti į politiką ir į visuomeninį gyvenimą. Bet jei pažvelgtumėte į Rumunijos parlamentą, pamatytumėte, kad iš, šim, iš 337 parlamentarų tik 37 yra išrinktos e, vienmandatėse apygardose, o iš 170 senatorių tik 8 yra moterys. Taip pat turiu pasakyti, kad pirmą kartą e, parlamento rūmų pirmininkė yra moteris deputatų rūmų moteris, e, pirmininkė yra moteris. Moteris sudaro tik 10,3 procento net ir po 2008 metų rinkimų. Tai yra žemiau negu pasaulio vidurkis, kuris siekia 15 procentų. Ir žemiau ES ir ESBO valstybių vidurkio. Be to, mes labai smarkiai atsiliekame nuo 37 procentų atstovavimo Skandinavijos šalyse. Žinome, kad Švedijoje moterų atstovaujama daugiausia, net 43 procentai parlamentarų yra moterys. Ir jeigu realistiškai pažvelgtume į vyrų ir moterų galimybės subalansuotai e, dirbti politikoje, tai turime atsižvelgti į visus įmanomus e, politikos veikėjus. Keletas moterų neišspręs visų moterų problemų. Net jeigu jų veiksmai ir darbai bus pačios aukščiausios kokybės. Priežasis, dėl kurių moterys yra mažai atstovaujamos Rumunijos parlamente, yra susijusios su tradiciniu požiūriu į moterų ir vyrų vaidmenį visuomenėje. Ir su tuo faktu, kad piliečiai e, nenori matyti moterų kaip politikių. Žmonės mano, kad moteris turi užsidirbti tokią privilegiją. Trūksta paramos, trūksta deramų teisės aktų. Aš, kaip, Europ... kaip parlamento narė ir kaip uh, lyčių e, lygybės komiteto deputatų rūmose sekretorė, siekiu pakeisti dabartinius teisės aktus arba priimti naujus, kad moteris galėtų turėti vienodas galimybės ir pagrindinės teisės. Teoriškai vyrai taip pat gali remti moteris. Nors e, dažniausiai būna atvirkščiai. Moteris e, remia pačios savo interesus ir pačios ieško sprendimų į savo problemas. Todėl aš manau, būtent moteris e, turi pasisakyti pačios už save ir apginti savo teisę. Ačiū. Dabar žodis e, Kiprui, Ina Apelidų. Ačiū, ponė pirmininkė. Kipre moterų atstovavimas sprendimų prieimimo institucijose bei politinėme gyvenime yra tikrai menkas dabartinės kadencijos parlamente moteris nuo 11, moterų kiekis išaugo nuo 11 iki 16 procentų. Taip, taip yra dėl to, kad, e, atsiprašau, sumažėjo, nes moteris, kurios buvo išrinktos į parlamentą, išėjo dirbti į kitas e, pozicijas. Vyriausybė uh, Ir aš norėčiau pakalbėti apie prioritetus, kurių reikia Europos mastu ir valstybių narių mastu, jei mes norime siekti pažangos šioje srityje. Jeigu mes norime pasiekti spartesnių pokyčių e, lygybės klausimais. Manau, kad svarbiausias prioritetas būtų užtikrinti nuoseklės, intensyves pastangas vykdyti konkrečius politikos planus ir tikslinės priemonės, kurių tikslas būtų kovoti su galiojančiais lyčių stereotipais. Taip pat stereotipiškų požiūrių į vyrų ir moterų vaidmenį šeimoje bei gyvenime apskritai. Jei to nepadarysime, manau, mes nepasieksime pokyčių partijoje. Ir tai būtų antrasis mūsų prioritetas. Partijose turime siekti ne tik mąstymo pokyčių, tam tikrų vidinių procesų inicijavimo. Partijos turėtų tvirtinti politiką, kuri būtų palankesnė šeimai, nebūtinai vyrui, vyrui ir moteriai, bet šeimai, kur, partijos turi nepamiršti, kad šeimoms svarbiausia yra turėti galimybės rūpintis vaikais. Ir taip mes pasiektumėme to, ką vadiname galių suteikimu moterims. Sus, moteris taip sustiprintumėme, kad jos galėtų plačiau veikti ir kovoti su į, į, įvairiausių iš ankstinių nusistatymų, taip pat ir partijoje. Dažnai manoma, kad moteris, yra visiškai, kad moteris nieko neturi bendra su politika. Taigi dar vienas svarbus dalykas yra vaikų rūpybos e, infrastruktūra. Tai taip pat svarbus dalykas. Taip pat reikia užtikrinti, kad e, užduočių ir atsakomybės pasidalimas šeimoje būtų lygus. Moteris taip pat reiktų skatinti su, su su vis, visomis jėgomis siekti savo tobulėjimo ir taip pat siekti, kad tapti uh, politikė. Moteriams tiesiog reikia padrasinimo ir tą, tą padrasinimą gali suteikti moterų judėjimai ir nacionaliniu mastu ir ES mastu. Dar vienas svarbus dalykas - bendri veiksmai Europos mastu bei taip pat moterų organizacijose kiekvienoje šalyje. Todėl būtų gerai e, keistis pažangiosios praktikos pavyzdžiais. Tie pavyzdžiai turėtų būti sukoncentruoti, tiksliniai. Jie, jų tikslas išspręsti situaciją, kurioje moteris negali dalyvauti politinėme ir visuomeninėme gyvenime. Uh, Ir norėčiau pasakyti, kad man asmeniškai kvot, kvotų vaidmuo yra papildomas. Kvotas galima laikyti pozityvę priemonę. Tai gali būti laisvanoriškai e, dėgiama priemonė arba tai turėt, galėtų būti saistanti priemonė. Ačiū. Dabar žodis Graikijai. Poine Panagijotas Seuni. Ačiū, ponė pirmininkė. Man labai džiugu lankytis Europos parlamente, ten, kur tiesiog plaka Europos širdis. Ir ta diena yra labai svarbi, tai yra moters dienos minėjimas. Aš kalbėsiu labai trumpai, kadangi diskusija eina į pabaigą ir paminėsiu tik tai pačius svarbiausius dalykus, kurie man rūpi. Kolegė iš Graikijos jau minėjo apie svarbiausius dalykus e, Graikijoje. Per pastarosius dešimt metų moterų politikių vaidmuo padidėjo 30 procentų, išaugo jų skaičius Aš pratęsiu kolegės iš Kipro mintį ir pakalbėsiu apie stereotipus, apie tipišką visuomenės priskirtą vaidmenį moteriai. Galbūt pakalbėsiu ne tiek tradiciškai, ortodoksiškai, bet e, galbūt realiai. Mes visos auginame vaikus, ir mūsų vaikai jau galbūt patys tapo e, sąmoningais, patys pasirinko savo profesinį kelią. Ir kai mes pakankamai gerai atlikome savo pareigas, auklėdami, ugdydami savo vaikus, galėtume pagalvoti ir apie tai, kaip reikėtų mums toliau gyventi. Žinoma, numatant konkrečias priemonės arba teikiant tam tikrus pasiūlymus dėl moterų įtraukimo į politinę veiklą, dėl kvotų, manyčiau, pirmiausia reikia pagalvoti apie tinklus bendradarbiavimą tarp įvairių institucijų, tarp organizacijų ir kad mes sukurtume kokį nors instrumentą, struktūrą, kuris galėtų padėti pasirinkti kelią mūsų vaikams, tai yra mergaitėm, kad jos galėtų ateityje pačios numatyti savo vaidmenį visuomenėje, kadangi mes turime auginti savo vaikus naująją kartą ir ji turėtų užtikrinti tą tarptautinę kvotą, kvotą, kvotą moterų kvotą tarptautiniu mastu. Todėl aš manyčiau, kad reikia kreipti būtent į dėmesį į mūsų vaikus. Ačiū toliau Vengrija. Pone Dimisa, bu. Be... Ačiū, aš irgi labai trumpai kalbėsiu, nes laikos tokojame. <clears throat> Trumpai norėčiau pristatyti šią problemą Vengrijoje. Ten padėtis irgi niūri. Ne tik dėl, ne tik lyginant su pasauliu, bet ir su Europa. 99 metais buvo pakeistas e, moterų ir vyrų e, atstovavimo politikoje įstatymas, bet po to padėtis tik pablogėjo. 1995 metais mes buvome pasaulyje 43 vietoje pagal moterų atstovavimą, 98-aisiais pasiekėme 86, o dabar esame 187-oje skaičiai kalba patys už save. Vaizdas toli gražu negeras, darome viską, ką galime. Parlamente mano partija, kuri yra e, viena iš penkių parlamentinių partijų, e, vienintelė te turi kvotą. Mūsų frakcijoje 30 procentų moterų atitinkamai parlamente. Galėčiau pateikti skaičius palyginimui. Nacionalinėje asamblėje yra 386 parlamentarai, tik 34 moterys. Taigi mažiau negu 9 procentai. Išskyrus mūsų partiją, kitos keturios partijos te turi nuo 9 iki 10 procentų moterų savo atstovų tarpe. Norėčiau šiek tiek apie kvotas pakalbėti. Aš pasisakau už jas. Ne todėl, kad aš manau, kad tai yra puikia nuolatinė priemonė, bet todėl, kad manau, jog ji yra būtina dabartinėmis aplinkybėmis. Atsakysiu kolegiai iš Slovakijos trumpai ir šiek tiek pakalbėsiu apie baimę, kad kvotos gali turėti priešingos poveikį. Aš pakalbėsiu apie savo partiją. E, ši kvotų sistema mums buvo labai naudinga. Moterys politikės tikrai labai gerai dirba parlamente ir manau, kad tą reikėtų, tu, apie tai reikėtų informuoti visuomenę. Aš e, žinau, kad daug yra diskutuojama bendrai apie kvotų ir moterų dalyvavimo politikoje reiškinį ir paprastai diskusijose apsiribojama um, profesinio ir asmenio gyvenimo suderinimu. Galėčiau dar e, iliustruodama priminti, kad nuo praėjusių metų <clears throat> gegužės e, turime naują vyriausybę, kurioje nėra nei vienos moters. E, tarp sekretorių, valstybės sekretorių yra tik viena moteris. Tarp valstybės sekretorių pavaduotojų moterų yra daugiau tai tik tai rodo, kad egzistuoja tam tikros tarsi stiklinės lubos Vengrijoje, kurių moteris negali pramušti. Jeigu pažvelgtume į diplomatinį atstovavimą ir NATO, tai padėtis kur kas geresnė. Ten moteris yra atstovavimas beveik 50 procentų. Europos Sąjungoje e, tai pat padėtis yra geresnė. 30 procentų vengrių moterų sudaro e, atstovų tarpe Taigi tarptautiniu mastu Vengrija geriau atstovavima negu valstybės viduje. Nežinau, kodėl taip yra, turbūt yra susijęs su pačia vis, Vengrijos visuomenė, kuri turėtų būti labiau šviečiama. 2007 metais vyko visuomeninė diskusija apie kvotas. Ir uh, noriu atkreipti dėmesį, kad nei politikai, nei visuomenė apie tą reiškinį nieko nežino ir nežino, kaip su juo elgtis. Manau, kad mes uh, turime daugiau padirbėti, e, didindami visuomenės informatumą. Aš manau, kad ta priemonė negali būti nuolatinė, bet ji yra naudinga šiuo atveju. Labai įdomu buvo išklausyti vieną kalbėtojų, kuri kalbėjo apie motinas ir vienišas motinas tarp mūsų atstovų yra vienišų motinų, aš pati esu tokia ir mano partijos dėka aš sugebėjau suderinti karjerą ir asmeninį gyvenimą. Už tai esu dėkinga savo partijai ir jos politikai. Tikiuosi, kad mes galėsime ir toliau šiuo klausimu dirbti ir e, stiprinti visuomenės informatumą apie galimybę suderinti profesinį gyvenimą ir asmeninį gyvenimą. Šiuo požiūriu labai sutinku su kolegė iš Kipro, kuris sakė, kad svarbu ne tik kalbėti apie moterų vaidmenį politikoje, bet ir e, sukurti politiką, kuri būtų palanki šeimai. Tai yra vienas iš svarbiausių klausimų. Vengrijoje Vengrijoje e, vienas iš sunkiausių klausimų yra motinų sugrįžimas į darbo rinką po gimdymo, po motinystės atostogų. E, neretai įsidarbinimo galimybės sumažėja po to, kai moteris turi, vaik, e, turi vaikų. Dar vieną klausimą norėčiau paminėti, kad Vengrijos parlamente mūsų iniciatyva buvo nuspręsta įsteigti vyriausybėje specialaus įgaliotinio e, pareigybę, padedant šio moteriams grįžti į darbo rinką. Aš labai norėčiau išgirsti kitų valstybių patirties, kaip e, šioje srityje dirba. Ačiū, toliau Juotkalnijos atstovė, ponė Dušanka Drašūla. Ačiū, ponė pirmininkė gerbiami Europos parlamento nariai, nacionalinių parlamentų ir valstybių kandidačių nariai. Esu šalies kandidatės atstovė ir todėl noriu padėkoti už man sutiktą garbę kreiptis į jūs E, Jotkalnyjos parlamento moterų teisų komiteto vardu. Manau, kad šiais laikais, šiomis dienomis kova už moterų teisės vis dar išlieka svarbi, daug pasiekta, bet mūsų dar laukia nemažai užduočių, ypač e, tai svarbu šalims kandidatėms. Mums reikia užtikrinti, kad būtų įgyvendinamos teisės toje, šioje srityje. Buvo noriu aptarti kai ką, kas jau buvo minėta. Apie tai, kaip uh, užtikrinama lyčių lygybė. Ar kalbėsiu apie Jotkalnyjos padėtį ir kokią pažangą mes pasiekėme. Uh, Jontkalnyjos konstitucijoje nustatytas diskriminacijos draudimas bet kokiu pagrindu ir jos 18 straipsnėje aiškiai nurodyta išdėstyta valstybės prievolė užtikrinti moterų ir vyrų lygybę bei vykdyti lygių galimybių politiką. 2007-aisiais Jontkalnyjos parlamentas patvirtino lyčių lygybės įstatymą. Tai įstatymas saistantis Juotkalnijos e, parlamentą ir vyriausybę ir numatantis, kad abi institucijos turi vykdyti tam tikrą politiką, kad e, būtų užtikrintas lyčių lygus atstovavimas rinkimuose, taip pat įvairiose delegacijose ir atstovaujamuose struktūrose. Taigi, reikia dėkti įvairias priemonės, kad būtų užtikrintas lygus vyrų ir moterų atstovavimas, taip pat, kad būtų lygus vyrų ir moterų skaičius rinkimų sąraš, kandidatų sąrašuose rinkimuose į vietos rinkimus, į, į parlamento rinkimus, savo teisės, teisėkuros veikloje. Atkalnės parlamentas ieško sprendimų, kurie atitiktų galiojančius reikalavimus ir dėgia mechanizmus, kaip kovoti su uh, diskriminavimu lyties pagrindu. Tačiau parlamentas dar neišnaudojo viso egzistuojančio potencialo. Ir dabartiniais duomenimis moteris yra daug menkiau atstovaujamas politikoje, o tai yra viena didžiausių kliučių užtikrinant moterų teisų įgyvendinimą. Jotkalnyjos parlamentas yra vienų rūmų parlamentas ir pas mus yra 12,3 procentų moterų. Tai lyginant su ES šalių vidurkiu yra tikrai labai mažai visi vicepirmininkai yra vyrai. 11 komitetų, tik dviejose komitetuose pirmininkės yra moterys. Padėtis vietos, valdžios, vietos valdžioje yra panaši. Yra labai nedaug moterų atstovų 21 savivaldybėje. Yra viena ministrė, e, mokslų ministrė, švietimo ministrė ir padėtis panaši kitose vyriausybės struktūrose. Tik teismuose dirba daug daugiau moterų e, atsakingose pozicijose. E, pro, vyriausioji prokurorė yra moteris. Ir moteris e, rinkimų sąrašuose nėra pakankamai atstovaujamos nors opozicija, opozicinės partijos ir e, valdanti dauguma susitarė dėl kvotų rinkimų sąrašuose. Galutinė data, galutinė e, pa, rinkimų įstatymo pakeitimo data yra šių metų pavasaris. Tikiuosi, kad tie pakeitimai bus įvykdyti. Mūsų komitetas stebi, kaip gyvendinamas lyčių lygybės įstatymas. E, taip pat kaip vykdomi keli projektai. Mūsų tyrimų rezultatai bus pristatyti šį mėnesį. Politinių partijų lygmenių vykdomos dėgiamas įvairios priemonės, kurių tikslas užtikrinti didesnį, platesnį moterų atstovavimą. Tačiau vykstančių pokyčių uh, sparta mūsų tikrai netenkina. O didžiausia opozicijos partija jau e, pritaikė kvotų principą rengiant partijos valdančių struktūrų rinkimus. Taip, taigi mums dar reikia daug nuveikti, kad būtų gyvendinti mūsų konstitucijoje įtvirtinti principai. Ačiū. O dabar žodis poniai Jarokai, Europos parlamento nariai, lyčių lygybės komiteto pirmininko pavaduotojai. Dėkoju, ponė pirmininkė, dėkoju už galimybę dalyvauti čia diskusijoje ir pasikeisti nuomonėmis. Parlamento komitete dirbu jau šešerius metus ir jame nuolat keliamas klausimai, formuluojami e, pasiūlymai komisijai. Prieš dvi dienas mes susitikome su komisare ponė Reding, kalbėjome apie moterį moterų dalyvavimą politikoje, taip pat verslo veikloje, taip pat e, kalbėjimą apie tai, kaip užtikrinti lyčių lygybę užimant aukštesnius postus. Ir komisarė at... pasakė, kad ji susitiko su 50 svarbiausių ES įmonių valdybo atstovais ir ji informuos apie tuos pokalbius. Ir po vienerių metų jis sakė, galbūt jį bus pasiruošusi kalbėti apie kvotas ir versų lygmenį. Europos Sąjungos mastu yra pakankamai daug moterų lyderių, tačiau Jūs matote, kad diskusijų nepakanka. Šiame komitete buvo pateiktos tai trys pranešimai. Pone Plamp kalbėjo apie situaciją, moterų situaciją e, Europoje ir taip pat apie kitas pranešimas apie lygy, vyrų ir moterų lygybę Europoje. Po to buvo parešta ataskaita dėl moterų diskriminavimo etninių požiūrių. Labai svarbu, kad moterys, kurios patenka į aukštesnius postus, dažniausiai gauna elitinį išsilavinimą. Ir todėl reikia grįžti prie tų klausimų dar kartą. Žinoma, finansų srityje nėra pakankamai mokų, moterų atstovavimo, tačiau reikia spręsti ne tik tai politinius, bet ir ekonominius iššūkius, kad moterys ne tik tai patektų į aukštesnius postus baigusios elitinės mokyklas, aukštasias mokyklas, bet kad e, bet kuri moteris turėtų turėti galimybę patekti į vadovaujančius postus. Kas... Aš esu, pavyzdžiui, vienintelė Romų atstovė, bet tačiau pagal numatytas kvotas galėtų būti tokių Romų moterų atstovaujančių uh, jas 22. Taigi labai svarbu, kad diskriminacijos nebūtų jau mokymo, auklėjimo lygmenyje. Svarbu, kad moteris iš vairiausių šeimų, iš vairiausių etninių grupių, mažumų taip pat turėtų lygias teisės. Aš manau, kad būtų labai svarbu išnaudoti mūsų moterų lyderių potencialą ir reikėtų skatinti, kad jaunos moteris, jaunos lyderės būtų ugdomos nepriklausomai nuo jų kilmės, nuo jų o, tautybės. Ir mes turėtume užtikrinti, kad mūsų žinios, mūsų patyrimas uh, galėtų padėti priimant politinius sprendimus. Tai labai svarbu ir politikoje, ir versle. Todėl aš norėčiau, kad jūs teiktumėt paramą moterų klausimų komitetui ir kad būtų pasiekta, jog tos, kurios yra šalia jūsų, kurios dirba kartu su jumis, kad jos, tos moteris galėtų gauti tos postus, tas pozicijas, kurių jos e, nusipelno. Tak. Ačiū. Pone Robinson. Uh, Ačiū. Žinau, kad yra nedaug laiko, bet noriu pasakyti, kad man tikrai buvo labai įdomu. Lab, vyko labai įdomios diskusijos abiejose dalise ir, kaip jau sakiau, kadangi dalyvauju seniūnų grupėje, mane ypač sužavėjo tai, kad jaunos politikės yra tokios aktyvės, aktyvios. Ir 17 Europos valstybių parlamentų moterų skaičius yra tik 20, mažiau nei 25 procentai po šimtmetį trukusios kovos. Uh, mes ne tik turime įsipareigoti kovoti, bet mes turime pamastyti, kaip konkrečioje situacijoje, konkrečioje šalyje pasiekti konkrečių pokyčių, pasiekti virsmo. Ir galbūt Europos parlamentas galėtų siūsti žinę, raginti valstybės, kuriuose yra daug, mažiau nei 25 procentai moterų parlamente, atkreipti į tai dėmesį ir kažkaip skatinti. Kodėl tai svarbu? jei susiformuos kritinė moterų pas, masė parlamente, tuomet galima kelti visus klausimus, apie kuriuos jūs kalbate, apie tai, kad moteris labiau nukenčia finansų krizėje, kad, kad moteris yra nustumamos į visuomenės pakraštį. O kai jūs susiformos kritinė moterų masė, galima visus tos klausimus garsiai kelti. 25 procentai moterų, mano nuomonė, yra riba Europos, atsiprašau, bet kokiame parlamente. Ir jeigu moterų parlamente yra mažiau, tai tikrai yra pavojaus ženklas. Mes turime skatinti vieną kitą siekti esminių pokyčių, o ne tik tai laipsniškų pokyčių. Ačiū, ponė Fonten. Merci, merci. Ačiū, ponė pirmininkė. Aš irgi labai trumpai kalbėsiu. Aš noriu tikrai Jūs dar kartą pasveikinti, inicijavus tokį susitikimą. Aš iš savo pusės manau, kad ši diskusija buvo labai energinga ir ne tik energinga, bet ir konstruktyvi ir naudinga ateičiai. Aš manau, kad būtent to jūs ir siekite. Aš tik norėčiau sugrįžti prie klausimo, kuris buvo keletą kartų paminėtas - kvotų klausimo. Pat žodis kvota akivaizdu e, gali e, būti nelabai patrauklus. Man kur kas e, primtinesnis yra žodis lygybė. E, galima pasakyti, kad lygybė, paritetas yra tai, ko mums reikia. Mes to siekiame teisingumo labui, demokratijos labui, to niekada negalim pamiršti. Lygiai taip pat mes <clears throat> nereikalaujame kažkokios, kažkokių palankesnių sąlygų. Aš galiu pasakyti, kad aš nebuvau nei kiek nustebinta teisingumo rūbų sprendimo dėl draudėjų bylos. E, buvo pasakyta, kad uh, E, moteriams ir vyrams yra taikomi skirtingi tarifai e, aš nemanau, kad tai yra gerai. Mes reikalaujame lygybės, e, lygybės nei daugiau, nei mažiau. Ir aš galėčiau tik tai prisiminti tai, apie ką esame kalbėję jau anksčiau, Prancūzijos valdybių rinkimus. Aš nebesivelsiu į šią diskusiją, bet aš žinau, kad tai yra labai svarbu. Mes turime labai daug merų vyrų, kurie iš savo pusės labai nenoriai žiūrėjo į moterų pusę anksčiau, kurie nepasitikėjo moteris, bet šiandien jie pakeitė savo nuomonę. Aš manau, kad tai yra tyli revoliucija, tyli evoliucija, kuri atnešė nepaprastai daug naudos ne tik demokratijai, bet ir bendrai piliečiams. Ir mes turime galvoti apie moterų lygybę atstovaujant e, piliečius e, savivaldybių tarybose. Tai yra labai pozityvus poslinkis. Labai svarbus vyrų mentaliteto pasikeitimas. Ir dabar matome, kad ta lygybė tampa realybė ir tai atspindi, tokiu būdu jie atskleidžia savo pozityvesias puses. Ir tos moteris savivaldybių tarybose atnešė nepaprastai daug naudos. Manau, kad čia mes e, matome gimstant tikrą realią revo, e, evoliuciją, kuri ne kokiais stebuklingais būdais, bet progresyviai pamažu at, sukurs e, apčiuopiamą realią visuomenės mobilizaciją ir visuomenė bus geriau atstovaujama e, m, moterų Europos sluoksniuose. Aš norėčiau pasveikinti ponę Petikainen, kuri šiandien išsakė, lab, pristatė labai naudingą pasiūlymą. Jis tik praturtins jos pranešimą, kuri, kur, už kurį yra atsakinga. Aš e, dėkoju Jums už tai. Dabar ponė Petikainen. Like to... Ačiū. Norėčiau padėkoti Jums visoms ir visiems už labai e, naudingus pastebėjimus ir įdomias mintis e, man rengiant savo pranešimą ir už pasiūlymus dėl to, kaip keisti padėtį įvairiose Europos šalise. Noriu e, trumpai apibendrinti tris dalykus. Žinoma, būtų įdomu pasižiūrėti, kokių kolektyvinių veiksmų galėtumėme imtis tose valstybėse, kur moterų skaičius parlamente yra pavojingai žemas. Toliau švietimo vaidmuo ar galbūt galėtų pasirodyti, galbūt galėtų atsirasti tikslinės programos skirtos merginoms ir galbūt merginos galėtų stažuotis įvairiose institucijose, kad susipažintų su politiniu gyvenimu ir pamatytų, kad moteris gali būti politikėmis. Toliau trečias dalykas - socialinis matmuo, socialinės gerovės tarnybos ir infrastruktūra šios ties yra būtina visuomenėje ir iš tikrųjų ES šio požiūrio yra tikrai neblogai, bet mes turime toliau siekti tikslų šioje srityje. Ir dar kartą noriu padėkoti Jums. Ma, aš tikrai labai daug išmokau šiandien ir aš tikiuosi, kad mes juos palaikysime ryšį ateityje, bandy, bandant konkretizuoti, pernant prie konkrečių veiksmų. Ačiū. Ačiū ir aš noriu padėkoti visiems mūsų kalbėtojams. Dėkoju visiems dalyviams ir dalyviams už konstruktyvę, naudingą diskusiją. Norėčiau priminti ir keletą kitų svarbių įvykių, renginių, kurie vyks pažymint e, Tarptautinę moteris dieną Briuselėje ir Strasbūrė. Strasbūrė per plenarinį posėdį kartu su Europos komisija ir Vengrija pirmininkaujančia tarybai E, mes pažymėsime Tarptautinę moters dieną ypatingų skirtinių būdų. Taip pat Strasbūrė vyks seminaras žurnalistams, kurio tema moterų lyderystė. Politinės frakcijos e, organizuos savų seminarų e, pažymėti moterų lygybės šimtmečiui, GUE NGL organizuoja e, konferenciją dėl laisvės ir socialinės pažangos, o žaliųjų frakcija e, prates e, kitą svarbę šiandienos temą susijusią su feminizacija. Aš manau, kad šiandien mes e, parodėme, kiek pažangos yra pasiekta, bet taip pat atspindėjome, kokie iššūkiai dar mūsų laukia. Ir aš tikiuosi, kad mes kartu su, kartu su žiniasklaida, su visuomenė. E, išryškinsime šiuos klausimus e, plačiau. Mes turime pademonstruoti, kad norime būti stiprios, kad mes norime kartu kovoti už lygybę. Aš esu įsitikinusi, kad mums pasiseks. Mes turime parodyti, kad nebijome e, dar šimtą E, metų kovoti ir esam, nesame pasirengusios tiek ilgai laukti, kad pasiektume tokių pasiekimų, kokiu esame pasiekę dabar. Ir baigdama, aš noriu padėkoti Jums visiems, primindama, kad yra kokteilių prieimimas vienu aukštu žemiau šiame pačiame pastate. Ir aš, baigdama, dar kartą noriu padėkoti visiems dalyviams. Lyčių lygybės e, komiteto sekretoriatui taip pat, kuris organizavo šį seminarą, taip pat e, pirmininkė dėkoja vertėjams. Ir e, mes atsiprašome, kad užtrukome šiek tiek ilgiau. Dėkoju visiems ir susitiksime kitais kartais.